So, um, Taigi pradedame posėdį ir noriu pranešti, kad šiek tiek pakeisime darbo tvarkę. Šiandien po pietų pradėsime darbą po 3.15 ir pradėsime nuo klausimo apie situaciją Kolumbijoje. Paskui kalbėsime apie naują reglamentą dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisų rėmimo priemonės perspektyvos. Taigi tokia, toks būtų pas, pasikeitimas darbo atvarkėje. Dabar kalbant apie pirmininkės pranešimus, norėčiau grįžti prie Strasbūro plenarinės sesijos. Mes priėmėme e, rezoliuciją skubos tvarka dėl teisingumo Bolivijoje. Ir čia yra e, kalbama apie ES piliečius iš Vengrijos apie jų įkalinimą. Tai yra Eliot Stoašo ir Mario Tadič. Mes kreipėmės į Bolivijos atitinkamas institucijas, kad būtų užtikrintas e, sąžiningas šių žmogų teismas. Taip pat mes e, skatiname, kad įvyktų nepriklausomas tyrimas, kurį atliktų tarptautiniai ekspertai dėl e, žmonių žuvusių e, 2009 metais. E, ir e, taigi mes prašome e, Europos išorės veiksmų tarnybos sekti, kaip vystosi įvykiai ir, ir nuolat palaikyti ryšius su Bolivijos vyriausybė. Taip pat patvirtiname rezoliuciją dėl migrantų padėties Katare. Mes toje rezoliucijoje aprašome e, migrantų darbuotojų situaciją, jie dirba baisiomis sąlygomis ir tokios sporto organizacijos kaip FIFA turėtų prisijimti e, savo atsakomybę. Mes pabrėžėme, kad kadangi FIFA dalyvauja ir Europą, tai mes e, turime kalbėti apie tą pri, e, atsakomybę ir dažnai e, netgi Europos bendrovės turėtų e, E, pasirūpinti tuo, kad jų darbuotojai būtų gerai apgyvendinami, kad turėtų geriamą vandens. Esminė šios problemos dalis yra, kad e, Katare yra tokia darbo sistema, kai e, yra tokia sponsorinė e, darbo sistema. E, gali į Katarą atvykti dirbti tik tai, kai turi sponsorių. Jeigu randi tą sponsorių, tai tu jam ir dirbi. E, ir mes apie tai diskutavome plenarinėme posėdėje, nes EPP sakė, kad jie nepalaikys rezoliucijos, jeigu mes išbrauksime tą sponsorinę sistemą. Visi EPP nariai iš Vokietijos e, tai pasisakė. Buvo išsamios diskusijos ir EPP e nariai iš Vokietijos pasakė, kad jie balsuotų šią rezoliuciją, bet be ir, bet kad turi būti ta nuostata. Todėl e, mes e, atitinkamai pakeitėme rezoliuciją ir ji buvo patvirtinta, tiesiog reikia suprasti, kas yra ta kafala sistema ir e, netgi Aš pati nesnei buvau Saudo Arabijoje ir Saudo Arabijoje ta sistema yra panaikinta. E, o mes čia kalbame apie e, Persijos įlankos šalis ir jos turėtų, e, jos turėtų vykdyti reformą ir renkti atitinkamus susitikimus, kaip parenk, panaikinti šį reformą. Toliau kita rezoliucija tai buvo dėl situacijos Bangladeše, ten kalbėjome apie, rink, apie artėjančius rinkimus ir e, mes išreiškėme savo susirūpinimą, kad apie 30 žmonių buvo nužudyti Bangladeše prieš rinkimus e, dėl to, kad e, jie dalyvavo e, demonstracijose organizuotose islamo opozicijos. Mes kreipėmės į Bangladešo partijas prašydami, kad jie nebankotuotų rinkimų ir kad rinkimų komisija surenktų artėjančius rinkimus skaidriai. Taip pat mes kreipėmės į Bangladešo vyriausybę ir e, paprašėme, kad būtų sudarytos sąlygos veikti pilietinės visuomenės organizacijoms ir kad būtų e, tyriami e, žmogaus teisų aktyvistų išpoliai prie žmogaus teisų aktyvistus. Taip pat mes kalbame apie darbuotojų sąlygų pagerinimą. Strasbūro plenarnėje sesijoje 25 kartą buvo įteikta Sakarovo pre premija, lankėsi apie 20 buvusių Sakarovo premijos laureatų ir e, todėl buvo įdomu e, sekti atitinkamas temas, pavyzdžiui, dėl, diskusijas dėl minties laisvės, kur, e, e, kuriuose dalyvavo e, Sakarovo premijos laureatas iš Kinijos. Taip pat kalbėjome apie vaikų situaciją ginkluotose konfliktuose ir labai buvo įdomu, kaip į tą situaciją žiūri žmonės iš Bosnijos Hercegovinos, Sudano, Angolos, ir Ir manau, kad tos diskusijos tikrai buvo naudingos. Sakarovo premija e, šiemet buvo įteikta e, Malalai Jusafsei. Ir mes e, tikimės ir planuojame, kad visus metus skirsime e, mergaičių teisėms į mokslą ir stebėsime, kokia yra situacija. Taigi tokie yra plenarinės sesijos rezultatai, apie tai dar kalbėsime išplėsnėme biuro posėdėje, bet šiaip tos diskusijos su Sakarovo premijos laureatais buvo labai puikus renginys ir man atrodo, kad Sakarovo e, premijų, premijos laureatų e, tinklas turėtų geriau veikti, kad galėtų Sakarovo premijos laureatai e, bendrauti vieni su kitais ir informuoti vieni kitus ne tik Briuselėje ir Strasbūre. Praėjusią savaitę aš buvau sustikusi su Irano ambasadoriumi. Mes kalbėjome apie brandolinius klausimus. Irano ambasadorius uh, E, labai kritikavo mūsų klausimą e, tema e, rinkimai Irane. Ir jis buvo neteisingai informuotas, nes jis mane, kad mes visą laiką kalbėjome. apie žmogaus teisės, bet jis buvo informuotas neteisingai, nes mes paminėjome politinius kalinius, bet taip pat e, reikia nepamiršti, kad nuo lapkričio pradžios politiniai kaliniai e, paskelbė bado streiką ir mes kol kas nežinome, kokia yra situacija. Aš ambasadoriui e, patariau, kad e, būtų gerai jungtinių tautų specialų įgaliotinį Iranui pakviesti į apsilankyti Irane ir pradėti dialogą dėl žmogaus teisų su ES. Vakar AFET komiteto išplėstinėme biure buvo sutarta, kad mes turėtume surenkti klausimus po, po sustikimų Ženevoje dėl ES strategijos Irane ir mes turėtume ten kalbėti taip pat apie sankcijų politiką ir manau, kad mes taip pat turime prisidėti prie tų klausimų, atkreipdami dėmesį į žmogaus teisų problemas, kurios dar e, tebėra toje šalyje. E, Taip pat aš susitikau su e, nevyriausybinio organizacijų atstovais, kurie dirba žmogaus teisų ir demokratijos tinkle. E, tos nevyriausybinės organizacijos e, nori bendradarbiauti su mumis, bet nori, kad re, vyktų reguliarų susitikimai su išplėstiniu biuru, kad tokiu būdu būtų plečiamas struktūrinis dialogas. Taip pat ilgai kalbėjausi su. E, įgal, specialiuoju įgaliotiniu Tunise, ponu Halef. Jis e, e, pakal, informavo apie situaciją Tuni, Tunise ir jisai sakė, kad reikia ypatingai sutelkti donorų e, veiklą Tunise ir buvo įkurta speciali darbo grupė dėl minties laisvės ir jis pabrėžė, kad tai yra labai e, svarbi darbo grupė, kuri veiksmingai dirba. Taigi mes dar per mums likusi laiką šioje kadencijoje turėtume dar grįžti prie Tuniso klausimų. Toliau dėl. Dėl e, priemonės žmogaus teisėms darbo grupės mes kalbėsime vėliau. Aš norėčiau pakomentuoti, ką Jūs pasakėte dėl Irano. Mes rengėme delegacijos vizitą į Iraną ir manau, kad būtų labai svarbu kalbėti apie žmogaus teisų situaciją. Dėl žmogaus teisų ir demokratijos tinklo aš pritariu minčiai nuolat e, e, renkti sustikimus su išplėsnėme biure. Situacija sudėtinga, aišku, bet turime žmogaus teisų draugų posėdžius, e, kurie vyksta šalia pakomitečio posėdžių. Ir vicepirmininkas man susitinka į tokius posėdžius žiūri, mes to džiaugiamės. Tačiau Jie ja, dažnai surengiami pranešus iš anksto pakankamai vėlai, nedaug kas sugeba ten atvykti ir nėra struktūrinio dialogo tarp mūsų ir to tinklo. Todėl aš džiaugčiausi, jeigu e, periodiškai sustiktume e, su tinklu e, išplėsnėme biure, <clears throat> kad galėtume dažniau ten apsilankyti. Ačiū dėl Irano. Afeto sprendimas vakar buvo priimtas e, surenkti posėdį Afete dėl ES strategijos Irano atžvilgių. Dar nėra nustatyta data, tačiau greičiausiai tai įvyks kitų metų pradžioje. Galėtume apie tai pakalbėti e, tenai, ponas Svoboda galėtų apie tai pakalbėti tenai, bet yra taip pat e, pirmininkų suėgos sprendimas, kad Europos parlamento Irano delegacija vyktų ten gruodžio mėnesių. E, e, taigi aš manau, kad galėtume išklausyti jų informaciją ir čia, ir afete, ir po to apibendrinti e, visą surinktą medžiagą. Gerai, toliau. Pirmasis, pirmoji mūsų tema - apskaitimas nuomonėmis yra Junktinių tautų generalinio sekretoriaus ypatingoje atstovė dirbantis su lytiniu smurtu konfliktų metu. E, Labą dieną. Suprantu, kad mūsų kolegos vykę į Generalinę asamblėją su jumis sustiko ir mums pasakė, kad turėtume skirti šiam klausimui laiko, nes jiems pasirodė, kad po, tas pokalbis labai įdomus. Taigi mes pasinaudojame jų prašymų ir džiaugiamės, kad jūs atvykote pas mus. Žmogaus teisų pakomitetėje aptarinėjame įvairias temas ir situaciją įvairiose šalise ir labai dažnai kalbame apie karo ar pokario situacijas. Ir e, lytinio smurto konflikto metu tema e, smurto prieš moteris vaikus e, dažnai svarstoma mūsų komitete. Pastaraisiais metais mes bandėme siūsti delegacijas į, delegaciją į Demokratinės Kongo Respublikos rytinę šalį, tačiau dėl ten esamos situacijos negalėjome nuvykti. Tačiau žiniasklaidoje e, žiniasklaidoje žinoma, kad yra sustiprinta jungtinių tautų misija ten ir norėtume išgirsti iš jūsų, kaip jūs vertinate įvykius toje šalyje Taip pat esame diskutavę apie situaciją Malija, Somalija, Gynėjoje ir taip pat e, vis daugiau girdome apie situaciją Sirijoje, apie panašias problemas Sirijoje. Ir po to e, yra konkretus klausimas, yra jungtinių tautų sankcijų komitetas. Todėl mums būtų įdomu išgirsti, ar lytinis smurtas taip pat yra ta kategorija, E, kuri būtų svarstama numatant sankcijas. Ir būtų įdomu pakalbėti apie tai, kokios sankcijos būtų prasmingos, ar priešinkai, kurios sankcijos sukurtų žmogaus teisų e, pažydimus. Taigi jūs kaip ekspertė galėtumėt mums informuoti apie tai. Ir kaip parlamentarai, aišku, mes e, duomėmės ir ES delegacijų darbų įvairiose šalise. Pavyzdžiui, ES turi žmogaus teisų strategiją ir mums kaip politikams dėl to lengviau stebėti, ką daro ES ir kiekviena ES delegacija turėtų turėti atsakingus žmonės dirbančių šioje srityje. Taip ir yra daugumos delegacijų atveju ir būtų įdomu išgirsti iš jūsų, kokios paramos jūs susilaukite iš ES e, delegacijų, kai keliaujate po įvairias šaltis. Taigi, e, prašom jums žodis. Labai ačiū, ponia pirmininkė. E, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Noriu Jums padėkoti už kvietimą, ponia pirmininkė, atvykti, atvykti į Jūsų pakomitečio posėdį. Tai yra garbė ir e, privilegija dalyvauti Jūsų posėdėje dėl to, kad mes tikrai tvirtai tikime, kad e, seksualinis smurtas konfliktų metu yra vienas didžiausių žmogaus teisų pažeidimų prieš moteris pasaulyje. Lytinis smurtas konfliktų metu yra vienas seniausių pasaulio nusikaltimų. Jis toks pat senas kaip pats karas. Tačiau e, metų metais apie tai tylima. Ir tik tai saugumo taryboje parengus ataskaitą dėl rezoliucijos 1325, kuomet buvo sukurtas mano postas, nes rezoliucijoje pripažįstama, kad konfliktai moteris paveikia neproporcingai smarkiau negu vyrus vien dėl to, kad jos yra moteris. Tačiau tik tai 2008 metais parengus rezoliuciją 1820, kuomet e, saugumo taryba pripažino, kad lytinis smurtas konfliktų metu yra klausimas tarp, susijęs su tarptautinio taika ir saugumu. Ir patvirtinus šią rezoliuciją, saugumo taryba e, lytinio smurto klausimą konfliktų metu iškėlė į e, tarptautinę temą, iš, ją ištraukė iš paraščių. Ir atsakant jūsų klausimą dėl sankcijų, saugumo taryba taip pat e, suteikė įgaliojimus sankcijų komitetui aptarinėti ir lytinio smurto klausimus. Metais vėliau, 2009 metais, saugumo taryba patvirtino rezoliuciją 1888, kuomet buvo sukurtas mano postas. Tai yra tam tikra infrastruktūra. Generalinis sekretorius turi paskirti aukšto lygio atstovą, kuris turi e, numatyti aiškę liniją dėl e, lytinio smurto konfliktų metu. Taigi šis atstovas turi e, koordinuoti jungtinių tautų pastangas, taip pat pasaulinės pastangas šios problemos atžvilgiu. Ir jis turi būti tarptautinis pareigūnas šio klausimu. Taip pat buvo skurta ir ekspertų komanda, dirbanti su lytiniu smurtu ir įstatymų viršinybė, turi teikti paramą nacionaliams vyriausybėms, kuriant pajėgumus, kad būtų galima spręsti šios problemos, šią problemą. Taip pat buvo sukurti, sukurtas postas patariamasis postas e, moteriams. Jis teikia saugumo ir politinę analizę, žmogaus teisų stebėseną užsima ir atlieka lyčių analizę taikos palaikymo, palaikymo misijose ir politinėse misijose. Ši rezoliucija taip pat man, mane įgalioja įtraukti valstybinius, nevalstybinius veikėjus į šį darbą, kariškius, teisės saugos atstovus ir įvairius kitus. Aš esu antroji darbuotoja šia, e, šiame postoje, prieš tai buvo Margarita, Margarita iš Švedijos. Jį padėjo pagrindus šiam darbui. Na ir e, plėtojant šios, šio biuro darbą, jį nustatė penkis prioritetus, kurie turėtų mums padėti pasiekti e, lytinio smurto panaikinimo problemą, e, klausimą. Tai yra visų pirma nebaudžiamumo klausimas. Žmonės, kurie nusikalsta, turi būti baudžiami, kur jie bebūtų, kas jie bebūtų. Na, žinoma, nebaudžiamumas yra sprendžiamas dviem lygmenimis. Pirmiausia, tarptautiniu lygmeniu ir mes puikiai bendravavome su tarptautiniu tribunalu kurie e, savo prioritetu laiko tirti lytinį smurtą taip pat. Taip, matome, kad tam tikri e, Kongo atstovai patraukti atsakomybėm. Taigi, e, lytinis smurtas yra labai svarbus visiems tarptinio tribunolo tyrimams. Taip pat dirbame su nacionalinėmis vyriausybėmis, kad užtikrinant, kad jos galėtų tirti lytinio smurto nusikaltimus ir bausti nacionalinio lygmenio nusikaltelius. Antras prioritetas yra e, įgalinti moterų apsaugą. Konfliktai paveikia moteris daugiau negu vyrus. Lytinis smurtas, aišku, paveikia moteris daugiau negu vyrus konfliktų metu. Ir e, baudžiant e, nusikaltelius turime užtikrinti, kad būtų teikiamos tam tikros paslaugos aukoms. Tai yra medicinos pas, paslaugos, E, psichologinės, e, teisinės ir parama, kad e, seksualinio smurto aukos galėtų susitvarkyti gyvenimą. Lėtinio smurto temos nesvartant taikos proceso metu yra labai problematiška. Pavyzdžiui, Bosnijoje 15 tūkstančių moterų yra paveiktos lytinio smurto konflikto metu. Nedaug padaryta jų labui ir e, poveikis toms moteriams yra neįtikėtinas. Lankiausi Bosnijoje šiemet ir susitikau su dviem aukomis. Ir jos viena iš jų pasakė, jie atėmė iš manęs gyvenimą manęs nenužudydami. Fiziškai ji yra gyva, tačiau m, psichologiškai yra negyva. Kita moteris man sakė, kaip mums galvoti apie ateitį, kuomet E, dabartis yra vis dar su mumis. Žmonės e, įvykdę nusikaltimus yra laisvi, jie vaikšto laisvi ir visuomeniai labai sunku plėtotis, aukti, e, aukti toliau, išsprendus praeities klausimų. Todėl labai svarbu sprendžiant šios klausimus atkreipti daugiau dėmesio į aukų situaciją. <clears throat> Trečia, turime užtikrinti politinę valią, e, ją mobilizuoti pasaulinių lygmenių, kad būtų galima spręsti lytinio smurto konfliktų metų klausimą. Per pastarosius metus e, mums, mums pavyko sukurti tam tikrą e, pasaulinę aplinką sprendžiant šį klausimą. G8 deklaracija dėl lytinio smurto konfliktų metu padarė pareiškimą. Aš susitikau su užsienio reikalų ministrais Londone kurie rengia deklaraciją, mes su jais dirbame ir nesnei grįžau iš Japonijos, kur aptarinėjame tai, kaip, e, kaip šį klausimą kelti pasaulyniu mastu. Per generalinę asamblėją rugsėjo mėnesį e, parengėme įsipareigojimų deklaraciją, virš šimto šalių pasirašė šią deklaraciją, kad būtų galima kovoti su šios smurtu. Taigi pasauliniu mastu yra daug dėmesio skiriama šiam klausimui. Dabar reikia daugiau dėmesio šiai problemai skirti e, nacionalinių lygmenių, kad tos šalis, kur ši problema aktuali, e, kad jos galėtų dirbti su mumis. Ketvirta, reikia pripažinti, kad e, lytinis smurtas yra karinė taktika. Tai neatsitinka netyčia, tai yra suplanuota, numatyta veikla. Aš lankiausi Konge šiais metais pirmo vizito metu ir lankiausi Basa kaime, kur e, buvo vykdytis masinis, e, e, masiniai lytiniai nusikaltimai. Aš lankiausi toje vietoje, kur praėjusiais metais 11 kūdikių nuo 6 iki 12 mėnesių buvo e, išprievartauti. Ir 180 mergaičių nuo 5 iki 15 metų buvo išprievartautos. Ar tai atsitiktinumas? Taip negali būti. Tai turėjo būti suplanuota. Kaip kas nors gali norėti išprievartauti kūdikius? Nebent tu nori uh, sunaikinti visą kaimą, nori palaužti to kaimo dvasę, kad jis niekada neatsigautų. Susitikau su vienu e, Mogadišu e, tėvu, kurio dvi dukros ketverių ir šešių metų buvo išprievartautos. Po to e, du advokatai, kurie gynė šias mergaitės, buvo nužudyti, nes gynė jas teisme sustikau su vyru Bosnijoje, kuris ne tik buvo išprievartautas, bet buvo priverstas išprievartauti savo sūnų. Ką tik grįžau iš Luksemburgo, kur girdėjau istoriją a, a, iš a, Kongo, kur berniukas buvo priverstas išprievartauti savo motiną, po to jis nusižudė. Taigi tai yra suplanuota siekiant e, dehumanizuoti, sunaikinti bendruomenę. Kuo labiau tai pripažįstame, tuo geriau būsime pasirengę su tuo kovoti. Ir penktas prioritetas, kurią nustatė Margot, yra užtikrinti, kad jungtinės tautos dirbtų labiau koordinuotai. Labai svarbu sutelkti išteklius, dalytis informaciją ir e, dirbti bendrai. Reikia užtikrinti tai, kad būtų e, tai, kas vadin, vykdoma tai, kas vadinama e, jungtinių tautų veiksmai prieš e, lytinį smurtą, suburiant visas e, jungtinių tautų organizacijas, kurios dirba humanitariniais sritise, visus politinius departamentus dirbančioje srityje. Ir čia mano biuras pirmininkauja, kad veiktume vieningai nes visi kalba apie tai, kad reikia stebėti e, situaciją, bausti nusikaltelius ir reikia numatyti, kad būtų teikiamos tinkamos paslaugos, kuomet yra vykdomos mūsų misijos ir reikia spręsti, kokiu veiksmų imtis, kai sudarėme su aukomis. Taigi reikia užtikrinti, koordinuojant veiksmus, e, visą tai spręsti holistiškai. Ir pradėjusi dirbti, e, pasiremdama savo asmeninę patirtimį, e, kadangi aš dirbau ministre postkonfliktinėje šalyje, aš supratau, kad su, e, lytiniai nusikaltimai yra ne tik jungtinių tautų klausimas šalis, kur vykdomi tokie nusikaltimai, jų lyderiai, vyriausybės turi teisinę ir moralinę atsakomybę e, dėl to. Kad jie ne tik apie tai kalbėtų ir kad e, jungtinių tautų veiksmai, rezoliucijos būtų vykdomos e, šalių lygmenių. Tik reikėjo remti, kad jie imtųsi to darbo, o mūsų darbas, jungtinių tautų darbas yra jos remti. E, ir tai darydami mes e, galime susilaukti politinių įsipareigojimų e, iš tų šalių, kur mes dirbame. Margot numatė šias prioritetinės šalis, aštuonias – Kolumbija, Bosnija, Kongo Demokratinė Respublika, Centrinės Afrikos Respublika, Pietų Sudanas, Darfūras, Liberija ir Dramblio kaulo krantas – Be to, mes stebėme situaciją Malėje, Somalijoje, Somalijoje, Sirijoje ir Libijoje. Tai yra šalis, kurios e, stebimos. Didžiausias iššūkis yra Kongo demokratinė respublika. E, ten e, ilgiausiai besitęsantis konfliktai, tai yra didžiausia šalis. Konfliktas tęsiasi daugiau kaip 20 metų, yra daug veikėjų, užsienio karinių grupuočių iš Ruandos, Burundžio, ir daugiau kaip 50 sukarintų grupuočių. Labai sudėtingas konfliktas. Tačiau kiekvienas konfliktas yra kitoks ir unikalus ir turime į juos atitinkamai žvelgti. Taigi, darydama išvadas, galiu pasakyti, kad tarptautinių lygmenių mums pavyko sukurti pasaulinę teisinę sistemą, kuri mums leidžia imtis veiksmų atskirose šalise, sprendžiant lytinio smurto problemas. Toliau, kitas etapas mūsų veiksmuose yra e, e, darbas su šalimis, kad susilauktume politinių įsipareigojimų iš šalių, kad būtų numatyti gyvendinimo planai, remiantis tais įsipareigojimais, kad būtų galima dirbti su konkrečiomis šalimis. E, nes daugelėje šalių E, nusika... žaginimas nėra nusikaltimas, tai yra galbūt moralinis nusikaltimas, bet tai nėra teisinis nusikaltimas. Ir mes dirbame tose šalise, kad būtų sukurta ir teisinė sistema, kad tai būtų laikoma nusikaltimu, bet to mes dirbame su policija, kad ji turėtų pajėgumų tirti, o teismai galėtų persekati šios nusikaltimus. Taigi darbas yra labai detalus e, šalių lygmenio. Ir dėl to aš keliauju po įvairias šalis e, kalbėdamas su jais, kad e, galėtume jiems teikti paramą. E, Europos Sąjungai, e, manau, būtų svarbus du dalykai. Kaip minėjau, mes pradedame jungtinių tautų rezoliucijų gyvendinimo etapą ir mes stipriname koordinavimą, todėl būtų labai svarbu, kovant su lytiniu smurtu, koordinuoti veiksmus su kitais partneriais, įskaitant Europos Sąjungą. Tai labai svarbu. Ir tai susiję su jūsų klausimu, kaip mūsų veiksmus koordinuoti. Aš turiu gerus, veiks, gerus ryšius su Junktinių tautų atstovai, e, Europos Sąjungos atstovais e, įvairiose šalise, todėl vienas iš svarbiausių prioritetų plėtoti ir įgyvendinti politiką skirtą kovai su lytiniu smurtu, panašiai e, kaip ES politika dėl vaikų kariniuose konfliktuose. Taigi, labai svarbu bendradauti su delegacijomis ir visada nuvykusi į šalį aš sustinku su ES atstovais e, ir renku informaciją apie tai, ką jie daro, e, domiuosi jų ištekliais, taigi santykiai geri, tačiau mums reikia konsoliduoti mūsų darbą ir labai svarbu turėti tą politiką ES lygmenių. Ir taip pat tarptautinė bendruomenė turi spausti blogiausias vyriausybės, užtikrinant, kad būtų teikiama parama vyriausybėms. Pavyzdžiui, Konge reikės sukurti mobilius teismus, nes teisės sauga ten praktiškai neveikia. Reikia persekėti tuos žmonės toje bendruomenėje, kur padarytas nusikaltimas. Reikia mokyti ir policiją, ir kariškius, taigi labai svarbu ir uh, užtikrinti ES paramą. Techninės, ekspertizės e, lygmenių, finansinių uh, išteklių atžvilgių, tai galiu pasakyti, kad Konge kuriamas atskiras kabinetas, kuris dirbs e, su šiais nusikaltimais. E, e, kur dirbs specialūs teisėjai, tačiau reikia turėti ir finansavimą jiems. Tai labai svarbi būtų ES parama. Na, o likusius, likusias temas turbūt atsakysiu per atsakydama į klausimus. Ačiū. Dėkoju, ponė Bangūra. Iš tiesų mes norėtume, kad jūs dažniau lankytumėtės pas mus, nes turėdama, turėdama omeny tos renginius, kuriuos mes rengėme su moterų teisų komitete ir netgi jeigu sutiks, mes su gynybos pakomitečiu e, bandome suorganizuoti bendrą diskusiją e, apie moteris ginkluotų konfliktų metu. E, ir galbūt e, mes galėsime, pavyzdžiui, išgirsti jūsų kažkokį pranešimą, pavyzdžiui, per videokonferenciją. Jūs e, tikrai puikiai apibūdinote savo darbą, aš norėčiau grįžti prie keletos temų. Jūs e, pasakėte, kad Kolumbija yra prioritetinė šalis. Šiandien mes rengiame klausimus apie žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje. Aš buvau susitikusi su moterų organizacijomis ir jos. E, Ir dabar vyksta taikos dėrybos su FARC, bet moteris yra neįtrauktos į dėrybininkų komandas ne vienoje pusėje. Ir iš tiesų tai yra, lab, tai yra labai blogai dėl to, kad kalbama. E, Turėtų būti kalbama taip pat apie nebaudžiamumą už atitinkamus nusikaltimus. E, Bosnijoje ir Hercegovinoje e, yra moterų, kurios iki šiol dar gyvena stovyklose E, ir vyriausybė negali padėti joms kažkaip su, sudaryti sąlygas uždirbti tiek, kad jos galėtų palikti tas stovyklas. Taigi dauguma e, konfliktų, kurie yra jūsų prioritetinėme sąraše ir e, karai, e, kurie tebesitėse yra e, Afrikos žemynė ir Afrikos dalyje e, žemiau Saharos mes buvome susitikę su Afrikos sąjungos atstovais, netgi buvome nusiuntę savo delegaciją ir, nagrinė, ir domėjomės, kaip e, sprendžiami šitie klausimai. Pone Suma iš Afrikos sąjungos pasakė, kad e, seksualinių nusikal, nusikaltimų klausimas ir vaikų bei moterų padėtis ginkluotų konfliktų metu yra labai svarbus klausimas ir jinai mano, kad e, jie e, norėtų įkurti tokį postą, kuris būtų panašus į jūsų, nes jie dabar yra gana daug pasiekę e, taikos procese, bet beveik nieko nėra pasiekę gerinant žmogaus teisų situaciją. E, todėl jie norėtų turėti specialų įgaliotinį šiems klausimams. Ir galbūt jungtinės tautos galėtų ir paremti tokio posto steigimą, galbūt jūs galėtumėte tai pakomentuoti. Uh, Taip pat mes e, glaudžiai bendradarbiavame su tarptautiniu tribunolu ir kai jūs e, paminėjote, kad parengėme, parengėte deklaraciją apie 144 šalis, kurios yra e, jūsų prioritetinės šalis, o Stavros Lambrinitis, jis taip pat yra kaip ir regioninės organizacijos atstovas, jis atstovauja Europos Sąjungai, taigi jis galbūt galėtų paremti jūsų veiklą. O dabar norėčiau kryptis į ponę Faciją Katariną. E, iš e, Europos išorės veiksmų tarnybos, tai yra tarsi mūsų tokia užsienio reikalų ministerija, nors negalima jos taip vadinti. Norėčiau jūsų paklausti, kaip jūs remiate e, darbą ir kaip bendradarbiaujate, ponios Bangūros darbą ir kaip bendradarbiaujate su ją, prašau. Dėkoju. Dėkoju, ponia Bangūra, už tai, kad pristatėte savo darbą ir savo požiūrį mes visi pritarėme, kad yra kad reikia daugiau dėmesio skirti seksualiniams nusikaltimams, kad būtų baigtas e, nebaudžiamumas ir kad būtų nebediskriminuojamos moteris. Iš tiesų, e, tokių nusikaltimų baudžiamumas, baudžiamumo atveju yra labai mažai ir dažnai moteris aukos negali, neturi prieigos prie teisingumo, taigi tai turėtų būti užtikrinta. E, Europos Sąjunga e, remia praėjusio, praėjusio balandžio e, deklaraciją, kurioje kalbama apie, šios, apie, apie seksualinį smurtą konfliktų metu. Bet aišku, reikia įtraukti ir kitas šalis ne tik Junktinių tautų generalinė asamblėja. E, ir mes esame sukūrę ES instrumentą demokratijos ir, e, ir žmogaus teisėms. Ir mes e, vykdome projektą Albanijoje, Meksikoje, Timorė ir padedame moteriams aukoms. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad remiantis ES gairiamis dėl žmogaus teisių mes turėtume e, kreipti ypatingą dėmesį į smurtą prie žmogaus teisų aktyvistus, o ypač moteris žmogaus teisų aktyvistės ir žmogaus teisų aktyvistus veikiančius ginkluotų konfliktų zonose ir mes remiame jungtinių tautų veiklą šioje srityje. Ir e, kaip žinote, mes taip pat remiame jungtinių tautų saugumo tarybos deklaraciją dėl moterų saugumo. Taip pat mes kūrėme atitinkamą e, strategiją ir veiksmų planą, kuris skatintų e, žmogaus teisės ir demokratiją. Ir mes e, ten kaip vieną iš prioritetų pabrėžiame kovą su. E, lytiniu smurtu. E, turime numatę veiksmų planą 2010-2015 metams ir e, bandome per, per tą veiksmų planą 70 procentų visos paramos teikti lyčių lygybės klausimų sprendimui ir e, kovai su lytiniu smurtu ar smurtu lyties pagrindu. Mes, e, mes bendradarbiaujame su e, partnerinėmis organizacijomis ir e, esame inicijavę daug projektų, apie šimtą projektų, kurių metu buvo skirta apie 18 milijonų eurų paramai aukoms tokių nusikaltimų. Oh, um, mm, no, it's, it's working. Um, sure, would, would we... Nežinau, ar galėčiau čia pakomentuoti taip pat ir apie vaikų situaciją ginkluotose konfliktuose. Have... Žinote, mes turime baigti šias diskusijas 10 valandą, bet jeigu jūs galite pristatyti tą situaciją trumpai, tai prašau. Dėkoju. Kaip paminėjo specialioji įgaliotinė, kad yra labai daug vaikų, ypač mergaičių, bet yra ir berniukų, kurie taip pat tampa E, žaginimų ir kitų seksualinių smurtų, smurto atvejų e, aukomis ginkluotose konfliktuose, tai norėčiau pabrėžti, kad nuo 2003 metų ES e, turi savo specialią politiką skirtą vaikų situacijai ginkluotose konfliktuose ir, kaip paminėjo specialioji galiotinė, tokios šalis kaip Kolumbija, Sirija, Demokratinė Kongo Respublika ir kitos šalis yra labai paliestos tų, to, tų problemų ir mes vykdome e, atitinkamus projektus tose šalise 2009-2012 metais ES ir jos šalis išleido apie 300 milijonų eurų e, skirtų būtent tokių problemų sprendimai. Aišku, ne visa ta parama buvo skirta kovai su seksualiniu smurtu, bet ta parama buvo skirta e, siekiant spręsti vaikų situaciją ginkluotų konfliktų e, šalise. Dabar tarybos darbo grupėje, specialioje darbo grupėje mes tarėmės, kaip mes galėtume e, spręsti. Galėtume spręsti pakartotinių nusikaltimų atvejus ir kaip bausti už tuos nusikaltimus. Dėkoju, ar dar kas nors norėtų pasisakyti. Jeigu ne, tai tuomet prašau žodis jums. Um, thank you very much. Labai ačiū Kolumbijos <clears throat> klausimu. Tai yra viena iš prioritetinių šalių, kur, turiu pasakyti, yra keletas iššūkių. Mes kalbame su, su e, tautų e, nuolatinio saugumo tarybos e, narių atstovais, nes situacija šalyje yra sudėtinga ir reikia teikti paramą. Ir pamoka, gal, kurią galime pasimokyti, tai yra tas pats kaip ir Bosnijoje. Jeigu nespręsim e, lytinio smurto klausimo dėrybų metu, taikos proceso metu, bus sunku spręsti e, aukų problemas. Šiandien Bosnijoje dar yra moterų stovyklose, kurios susilaukia medicinės pagalbos, nes taikos proceso sustarimas nemini lytinių nusikaltimų. Sustikau su užsienio reikalų ministru ir kalbėjausi su juo. Ir jie sako, kad tam, kad būtų teikiama pagalba, reikia turėti fizinę žaizdą. Kaip prieš 20 metų išžaginta moteris įrodys, kad ji buvo paveikta konflikto. Taigi tai yra sudėtinga. Ir e, Centrinė Afrikos Respublikoje mums pavyko pasiekti įtraukti, pavyko įtraukti į paliavus sustarimus ir lytinio smurto klausimus. Kai rengiami taikos sustarimai, reikia e, iš visų grupuočio atimti ginklus, tai yra e, gerai. Tačiau kai jie yra e, tos karinės grupuotės ir be ginklų yra deslokuotos šalia bendruomenių, jie kartais įvykdo lytinius nusikartimus. Ir reikia įtraukti tokius nusikaltimus į susitarimus, tada būtų galima juos patraukti atsakomybėn. Resoliucija 2106 aiškiai sako, kad taikos darybose, e, paliavus susitarimuose, stebint visus procesus, Reikia užtikrinti, kad būtų įtrauktas ir lytinio smurto klausimas. Reikia užtikrinti, kad tai būtų padaryta ir Kolumbijoje, nes tą pamoką išmokome Bosnijoje ir reikės siekti būtent tai padaryti Kolumbijoje. E, ponas Zumas sako, kad bus paskirtas e, e, ypatingas atstovas šiems klausimams Europos Sąjungoje lengva kalbėtis apie tai. Pavyzdžiui, Afrikos Sąjungoje, kurio daugiausia šalių, kuriuose vyksta konfliktai, tai apie tai kalbėti daug sudėtingiau. Reikia kurti pajėgumus, pavyzdžiui, kaip Centrinėje Afrikos Respublikoje, kur yra e, numatyti bendri bendravimo apmatai tačiau reikia jiems teikti paramą ir mes džiaugtumėmės jūsų paramą taip pat. E, žinau, kad jūs turite politiką vaikams konfliktuose. Manau, kad pasakime tą ribą, kur reikia lyderystės, politinės drąsos ir ryšto E, kovojant šiais nusikaltimais. Tarptautinė bendruomenė turi kalbėti vienu balsu, ar tai būtų ES, Afrikos sąjunga, jungtinės tautos, turi siūsti aišku signalą, kad jau pakaks. Tai nebus toliau toleruojama. Ir aiški politika padėtų mums e, visiems dirbti e, konkrečiose vietose Man lengviau, aišku, kalbėtis apie šias temas konkrečiose šalise, kai žinome, kad yra konkreti politika ir galime kalbėti vienu balsu koordinuotai, nedubliuodami išteklių, nes problema yra didžiulė. Pavyzdžiui, pačiame Konge duomenys rodo, kad 18 tūkstančių moterų buvo išprivartautos vien šiais metais. Taigi džiulis skaičius. Taigi mes e, su džiaugsmu dirbsime su jumis kartu, mano biuras bus jūsų paslaugoms. Ir aišku, tą lytinį smurtą reikia e, stengtis nors pamažu e, panaikinti ir turime dirbti kartu ir struktūrizuotai. Labai ačiū stengsimės, kiek galime per įvairias ES institucijas daryti spaudimą, skleisti informaciją apie tai ir finansiškai remti įvairias iniciatyvas. Ačiū dar kartą, turiu pasakyti, kad gavau informaciją, kad kolega sustikė su jumis New York'e, Davidas Martinas, šiuo metu yra Adis Abeboje, kur e, jie sustiknė su AKP valstybėmis. Taigi, ačiū. So, now we come to our next. Um... Gerai, dabar eikime prie kito darbo tvarkės punkto, tai yra informacija apie Druapa komitečio delegacijos vizitą į Serbiją. E, mes šiek tiek anksčiau pradėsime šią diskusiją ir aš tikiuosi, kad ponas Tokieš dar atvyks, nes mes į Serbiją vykome kartu. here? Also not. Ah, and Serbia is not interested? Okay. So then I uh, start perhaps. Uh, tai galbūt aš pradėsiu nuo to, ką jau žino ponas Tokešas. Uh, Spalio 28-29 dienomis mes lankėmės Serbijoje. Mūsų vizitas į Serbiją įvyko netrukus po to, kai buvo priimtas sprendimas pradėti dėrybą su Serbija dėl stojimo Europos Sąjungą. Mes um, vertinome pažangą e, padarytą Serbijos ir daug bendradarbiavome su Serbijos ambasada čia e, Briuselėje. Programa buvo įdomi, pagrindinis tikslas E, mūsų vizito buvo pažiūrėti, kokia yra etninių mažumų situacija, kaip jos integruojasi į visuomenę. Serbijoje yra labai daug etninių mažumų ir mes taip pat tyrinėjome Romų bendruomenės situaciją, nes Romų situacija yra tikrai baisi, ji labai skiriasi nuo kitų e, tautinių mažumų. Taip pat mes e, didelį dėmesį skiriame e, teismų sistemai Serbijoje, nes e, žinome, kad yra pernelyg, e, kad nėra teismų nepriklausomumo Serbijoje. Ir todėl šioje srityje Serbija dar turėtų daug nuveikti. Taip pat mes susitikome su dauguma kolegų iš parlamento, netgi su parlamento pirm, pirmininku, kuris yra vaikų teisų komiteto pirmininkas, tai buvo ponas Stefanovič, taip pat susitikome su e, žmogaus ir e, tautinių mažumų komiteto pirmininku, taip pat lankėmės vaikų e, teisų komitete bei socialinės politikos bei skurdo mažinimo komitete. E, Tuo metu, kai mes lankėme Serbijos, Serbijoje, Belgrado parlamentas e, sukvietė regioninės e, organizacijas, taigi tai buvo pirmas e, su toksai regioninis susitikimas skirtas e, e lyčių lygybei. Tai buvo tikrai labai įdomus dalykas. Aš ir, to, ir ponas Tokešas mes stebėjome, kaip kaip skiriasi tokių komitetų struktūros įvairiose, e, įvairiose šalise - Kosove, Albanijoje. E, to komiteto e, pirmininkas yra labai aktyvus. Ponas Omarovič. E, taip pat labai aktyviai dirba tame regione, jisai bando daug bendradarbiauti su kolegomis žmogaus teisų srityje. Taip pat mes susitikome su žmogaus teisų e, ir lyčių lygybės komiteto pirmininkė ponė Paunovič, taip pat su ponu Jankovič, kuris yra ombudsmenas Serbijoje šiais klausimais ir mes e, kalbėjome apie tai, kad jie turi spręsti žmogaus teisų problemas, kurios dar yra Serbijoje ir aišku e, yra. Savaime suprantama, kad įvairioms institucijoms ir žmogaus teisų aktyvistams nėra lengva, nes e, nėra to staigaus pasikeitimo ir nebus staigaus pasikeitimo, nebus greitai patvirtinti visi su žmogaus teisėmis susiję uh, E, standartai ir nuostatos dėl to, kad vyksta e, politinės diskusijos ir tos politinės diskusijos susijusios taip pat su teisingumo sistema. Ir man tikrai labai gaila, kad teisingumo ministras, su kuriuo mes turėjome susitikti, atšaukė susitikimą. E, man atrodo, jis aiškiai parodė nepagarbą mums. Ir iš tiesų tikrai yra labai blogai, nes e, E, su teisingumo ministru mes būtumėm turėję aptarti labai daug įvairių klausimų. Taigi, kaip jau minėjau, mes aplankėme Romų bendruomenę, e, kuri yra įsikūrusi prie Belgrado. Aš čia norėčiau tiesiog išvardinti, su kuo mes susitikome. Ten toje bendruomenėje mes matėme žmonės, kurie gyvena šiukšlyne ir dauguma E, žmonių gyvenančių ten yra tiesiog ištremti iš kitų vietų ir vyriausybė nieko nedaro, kad tie žmonės gautų būstą. Ir netgi ten yra žmonių e, iš kitų buvusios e, Jugoslavijos šalių, tai yra, jie yra ne tik iš Serbijos ir tie žmonės yra išsiunčiami iš vienos šalies į kitą, jie negali registruotis tose šalise, taigi jie neturi prieigos netgi, pavyzdžiui, prie pačių elementariausių sveikatos apsaugos paslaugų, nebent e, būtų kritiniu atveju atvežti į ligoninį. E, mes e, su darbo reikalų ministre, ministerija, e, kuri yra atsakinga už socialinius reikalus, labai ilgai diskutavome, ką jie galėtų padaryti Romams. Ir man susidarė įspūdis, kad e, jie siūlo tokią naujovišką politiką. Pavyzdžiui, jie siūlo e, kad e, Romų žmonės gali registruoti socialinių e, konsultacijų centre, kad tokiu būdu jie taptų e, pilie, pilnateisiais piliečiais, jie galėtų tada turėti, atsidaryti banko sąskaitą. Yra apie šimtą socialinių darbuotojų, kurie dirba socialinės ir sveikatos apsaugos srityje, tačiau aš aišku negaliu įvertinti, kaip efektyviai jie dirba. Tačiau tie žmonės bando pasiekti tokias bendruomenės ir, ir, ir konsultuoti žmonės tų bendruomenių, pavyzdžiui, kaip jie gali gauti elementarią e, pagalbą e, sveikatos apsaugos e, pagrindinės paslaugas. Ir darbo ministerijoje e, tikiuosi bus tęsiamas tas darbas, nes ministerija yra labai suinteresuota pagerinti Romų gyvenimo sąlygas. Mes taip pat susidūrėme su kitomis Romų diskriminavimo problemomis ir manau, kad mes, ES valstybės narės, taip pat esame už tai atsakingi, nes, pavyzdžiui, jeigu Romai iš Serbijos sugeba kažkaip atvykti į. E, į kitas e, valstybės, į ES valstybės, pavyzdžiui, Vokietiją, jie būna e, išsimčiami e, dėl to, kad jie negali e, oficialiai rodyti e, priežasties, kodėl jie atvyko. Taigi, e, Ir paskui jiems yra draudžiama atvykti į ES, nes jau jie buvo nelegaliai atvykę. E, ir e, jie nesikreipia į jokius teisės saugos organus dėl to, kad jie bijo, jie nežino, kaip tą daryti. Mes kalbėjome su ponu Musniek. Mes aptarėme apie problemas e, politikoje, kurios e, susiję su žmonių diskriminavimu, kad žmonės negali laisvai keliauti. Dabar norėčiau suteikti žodį ponui Tokeš. Aš daug nekalbėjau apie kitų tautinių mažumų situaciją, nes mūsų tarpe yra ekspertas ir taip pat mes laukiame susitikimo su tautinių mažumų taryba Belgrade. Taigi prašau, ponė Tokeš. Thank you very much. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Dėkoju, pirmininkė. Man buvo labai malonu vykti į šį vizitą su mūsų delegacija, su mūsų pirmininkė ponia Lochpylė. Apsilankėme Serbijoje ir iš vienos pusės aš aišku labai džiaugiausi šią kelionę, iš kitos pusės jinai mane gerokai nuliūdino, nes mes pasidžiaugėme tuo, kad Serbija žengia pirmin stojimo dėrybų prasme, ir sausio mėnesį tikimės pradėti pirmuos, pirmuosius dėrybų etapus dėl stojimo. Kita vertus, pamatėm daugybę vargo, skurdo, ypač tose gyvenvietėse, kur gyvena Romų tautybės žmonės, bet ir kitų tautinių mažumų gyvenamose vietose. Mes kalbėjom ne vien su Romais, kalbėjome ir su kitų tautinių mažumų atstovais ir vargas ir skurdas yra iš tikrųjų nuolatiniai jų palidovai. Atsižvelgiant į tai, galime pasakyti, kad Serbijai dar, Serbijos dar laukia ilgas kelias iki tikro stojimo į Europos Sąjungą. Dėrybos bus sunkios, nes yra ir mums iškilusi tokia dilema. Iš vienos pusės ir Serbija, ir Europos Sąjunga yra suinteresuotos plėtra, yra suinteresuotos žiūrėti pirmin, Tačiau iš kitos pusės Serbija dar nėra pasiruošusi stojimui. Jokių būdų. Rumunija, kai stojo, buvo iškilusios panašios problemos. Rumunija ir Bulgarija buvo priimtos dėl politinių sumetimų. Tačiau ir vienoje, ir kitoje dar yra problemų jos dar nėra pilnai integravusios į ES struktūras visomis prasmėmis. Ir tą patį galima pasakyti apie Serbiją. Aš manau, kad visoms šioms šalims reikia kai kuriais atžvilgiais daug didesnio dėmesio. Čia galėtume paminėti teigiamos diskriminacijos terminą Kitaip sakant, reikėtų labiau remti šias šalis, ypač jų rytinės dalis ir atkreipti jas didesnį dėmesį. Manau, kad šitas aspektas tikrai labai svarbus. Na, o dabar pereisiu prie mažumų klausimo, kuris man buvo pats aktualiausias šio vizito metu. Serbijoje yra 20 tautinių mažumų. Aš pats esu Rumunijos pilietis ir žinau tas problemas, nes Rumunijoje taip pat yra labai daug mažumų. Aš esu tikrai labai jautrus šiems klausimams. Taigi, yra gana nemažai įtampos taškų dėl to, kad labai daug mažumų. Matėm ir Balkanų karą ir matėm, kaip gali tos įtampos sukelti sprogimus Aš manau, kad šios klausimus dėl šios priežasties būtent dabar ir reikia spręsti. Įstatymų prasme tarsi viskas atrodo gerai, atrodo, kad jau būtų nemažai nuveikta, tačiau kai pasižiūri, kas vyksta realybėje, kas vyksta regionuose, tai pamatai, kad atvirų klausimų yra labai daug. Delegacijos vadovas ponas Kukanas, kuris atsako už visus šios klausimus, neseniai lankėsi regione, o jis yra Slovakų politikas ir taip pat labai jautriai žiūri šios klausimus ir jais tikrai labai domisi. Ką galiu pasiūlyti pirmininkė? norėčiau pasiūlyti sustiprinti bendradarbiavimą su pono Kukano vadovaujama delegacija. Joje dirba 15 parlamentarų iš Europos parlamento ir iš Serbijos pusės. Ir aš manau, kad būtent su šia grupe mums reikėtų bendradarbiauti glaudžiau. Taigi, dėkoju Marčinui už tai, už parengtus dokumentus, viską perskaičiau, ačiū taip pat ir už pranešimą. Norėčiau padėkoti, paprašyti komiteto paremti mūsų poziciją mažumų klausimų. Na, daugiau jokių kitų aspektų gal ir nebeminėsiu, tačiau norėčiau trumpai grįžti prie vengrų klausimo. Vojvodinoje kažkada buvo tris kartus daugiau vengrų negu dabar. Vengrai išsikėlė arba asimiliavosi ir dabar jų ten tikrai yra labai nebe, likę nebedaug. Jų atžvilgių galima pasakyti, kad yra likę dvi pagrindinės problemos. Tai Temelino atveju suimti jaunuoliai, kurie, kurie neva yra sulaikyti teisėtai ir kalinami teisėtai. Tačiau aš norėčiau tikrai pasakyti, kad čia reikia imtis veiksmų. Abiejų šalių ir Vengrijos ir kitų šalių uh, E, suinteresuotų šalių prezidentai jau buvo susitikę, tačiau dar nesusitarė iki galo. Tam, kad šios klausimus reikėt, galima būtų išspręsti, kad būtų galima išspręsti Serbijos ir Vengrijos santykių klausimą, reikia dar daug nuveikti. Žinom, kad komunistų laikais buvo daug krūvinų susidūrimų, visi jie buvo uh, nuslėpti, nieko nebuvo išaiškinta ir teisingumas neįvykdytas. Todėl ir lieka tie konfliktiniai taškai ir problemos. Tol, kol nebus atstatytas teisingumas, tol problemos išliks. Ir man tai yra vienas iš stojimo sąlygų. Ačiū, ponia Tokiašai, ačiū, kad priminėte man, kad turime artimiau bendradarbiauti su na, mūsų komitetais. Ir aš sekretariato paprašiau pasižymėti, tai kad pakviestume ombudsmeną į sutikimą, paprastai, kurį paprastai organizuoja ponas Džybės, <clears throat> susitikimus su nacionalinėmis institucijomis, <clears throat> pasimokant vieniems iš kitų. Aš žinau, kad ombudsmenas e, gali ne tik, ne tik galbūt pasimokyti, bet prisidėti prie mūsų darbo ir susitikimuose su žmogaus teisų komitetuose regionuose būtų galima aktyviai su jais užmėgsti ryšius. Aišku, mūsų kadencija dabar baigėsi, tačiau kai reikia užmėgsti ryšius nacionaliniais kolegomis, galbūt kartais galima daugiau dėmesio skirti regioniniams problemams. Nes kalbantys su jais, aš supratau, kad juos duomina mūsų darbas, jie nebijo ir mūsų ir kritikuoti. Ir aptariant problemas, pavyzdžiui, vakarų Balkanuose, tai yra panašios problemos kartais kaip ir valstybės narėse. Taigi reikia galvoti, kaip visą tai konceptualizuoti. Prieš steigdama žodį e, komisijai išorės veiksmų tarnybai noriu pasakyti, kad vakare įdomiai padiskutavome su žmogaus teisų bendruomenės atstovais, kurie aktyviai kritikuoja vyriausybės. Mano, kad būtų galima padaryti daugiau negu padaroma dėja. Asmo, kuris atstovą LGBTI bendruomenė negalėjo atvykti. Tačiau kalbant apie gėjų paradą, tai sakė, kad dėl rinkimų ir dėl to, kad trūksta įtakingų politikų paramos, e, paradas nevyko, tačiau e, jie mano, kad kitais metais tai galbūt bus galima padaryti e, lengviau. Taip pat surengėme spados konferenciją per pietus ir nemažai nacionalinės žiniasklaidos atstovų dalyvavo. E, taigi, manau, kad politikai atkreipė dėmesį į tai, kad e, Europos parlamento žmogaus teisų pakomitetis lankėsi jų šalyje ir visą tai patikėme stojimo proceso kontekste. Ir Kalbant apie šios klausimus delegacijos e, su Serbija kontekste, tai reikia daugiau dėmesio skirti teismų nepriklausomumo klausimams, e, žiniasklaidos laisvės klausimams. Mes apie tai labai garsiai nekalbėjome, tačiau mažumų, romų klausimas taip pat svarbus. Padėkoju sekretoriatui už paramą rengiant šį vizitą. Ir ar ponas Kukanas norėtų dar pakalbėti, ar po to, kai pakalbės išorės veiksmų taryba. Dabar, jeigu leisite. Ačiū. Keletas improvizuotų pastabų. Kaip žinote, Europos parlamento delegacija lankėsi Serbijoje netrukus po jūsų apsilankimo tenai. Manau, kad trys Europos parlamento delegacijos lankėsi Serbiją, tačiau jų lankymosi metas, laikas buvo gerai koordinuotas, ne tuo pačiu metu visi lankėsi tenai ir dėkoju už informaciją apie jūsų vizitą, tai buvo labai svarbus dokumentas mums rengiantis vizitui ir pokalbėms su Serbijos politikais parlamentarais. Labai ačiū už tai. Mes gavome jūsų informaciją pačiu, metu, pačiu laiku. Žinoma, per savo sustikimus e, svarbus buvo ir žmogaus teisų klausimai, mes juos kėlėme, kalbėjome apie juos. Pavyzdžiui, sustikime su parlamento pirmininku, pano Stefanovičiumi, kalbėjome apie tai, kad tai yra problema ta, kad konferencija dėl LGBT e, buvo minima, kad bus organizuota e, birželio mėnesį, tačiau nebuvo surinkta. Ponas Kešmanas turėjo ten vykti ir sakė, jie sakė, kad jie turėjo labai daug darbo ir ne, Kosovo problemos ir toliau, tačiau jie nepasakė, kada tą konferenciją suorganizuos. Tai turėtų būti nuolatinė tema, kalbantį su jais. Dėkoju ponui Tokiešui už jo pateiktą informaciją. Sutinku, kad Serbija, Serbijos, Serbija yra labai svarbėjo kryškelėje. Iš vienos pusės visi norėtume žinome, kad e, e, tarybos išvados numatyta pradėti darybas nuo sausio mėnesį. E, dar turime palaukti tų, tos tarybos ir jos išvadų. Galbūt visos valstybės narės yra pasirengusios sakyti taip, kad būtų pradėtos darybos. Ir mes priminėme Serbijos vadovams, kad jie turi tęsti darbą, pasiekia tą neblogą rezultatą normalizuojant santykius su Kosovu ir sprendžiant kitas problemas. Sutinku su pano Tokišu, kad nacionalinės nacionalinių mažumų klausimai yra svarbus. Turime sekti šios klausimus ir turime būti aktyvesni teikdami paramą, tačiau norėjau paminėti tokį dalyką, nes šis argumentas minimas dažnai. Žinoma, patirtis su Bulgarija ir Rumunija yra košmaras, nereikia to kartoti. Politiniai kriterijai, politiniai svarstymai įvykdant techninius reikalavimus neturėtų būti svarbiausi dalykai, kai buvo Bulgarijoje ir Rumunijoje. Žinoma, Serbija nėra pasirengumisi, tačiau mes nekalbame jų stojimą, jeigu jie pradės e, narystės darybas sausio mėnesį, tai užtruks 80 metų. E, taigi jiems dar liko apie 10 metų iki tikros narystės, tačiau svarbu jau dabar daryti spaudimą, siekiant, kad jie nešvaistytų laiko, nes e, problema yra tikrai sudėtinga, sprendžiant nacionalinių mažumų klausimus yra e, sudėtinga tema ir mūsų regionuose, ir mes laikas laikos susidurime su problemomis, kurias atidžiai turime vertinti. Gėjų paradas. Na, mes irgi sutikome su NVO atstovais, mes e, kalbėjome ir apie tai. Ir e, minėjome, žinome tai, kad du kartus anksčiau šis paradas buvo atšauktas paskutiniu momentu. Na, jūs teisi, jie mums sakė taip pat, kad jie norėjo tai su, surenkti kažkur, kažkurio metu balandžio mėnesį, tai turbūt ne pats geriausias metas, nes jie norėjo pakviesti Europos politikų, tačiau tai bus rinkimų kampanijos metas. Aš ne, nežinau, kas vyktų tenai tokiu metu metu, išvykdamas iš savo šalies į Serbiją. Tačiau galbūt bus kolegų, kurie nedalyvauja rinkimuose, jie galės vykti į tos renginius, kad tarptautinė bendruomenė būtų atstovaujama. Na ir paskutinis dalykas, ponia pirmininkė. Manau, kad panas Tokišas yra teisus, kad reikia artimo bendradarbiavimo tarp šio pakomitečio ir Serbijos delegacijos. Ir džiaugiuosi, kad situacija yra būtent tokia ir ją reikia, na, šį darbą reikia plėtoti ateityje. Ačiū, ponia Kukanai. Jeigu palygintume tai su ES vidumi, tai yra tokių panašumų. Žinoma, policija dabar jau yra geriau pripratusi, bet O dabar ponas Jesuchiminov iš plėtros generalinio direktorato, Barbara Chimeno iš plėtros generalinio direktorato ir Andžiola Bonkompanija iš TEFCO generalinio direktorato ir jie turėtų pateikti savo pozicijas šiais klausimais. Thank you, Mrs. Uh, chairman. Um... Dėkuoju, pirmininkė. Aš noriu Jums padėkoti už Jūsų vizito apžvalgą ir už patį vizitą, kuris buvo skirtas pagrindiniams žmogaus teisėms Serbijoje. Mes labai džiaugiamės Jūsų vertinimu, asmeniniu vertinimu, nes jis sutampa ir su mūsų vertinimu. Bet e, svarbu ne tik tai, svarbu yra, kur kas svarbiau yra tai, kaip kalbėjo kiti kolegos, kad mes išlaikytume šitą pagreitį ir nuolat atlai, atkreiptume politikų dėmesį į tai, kad mums žmogaus teisės, jų stiprinimas yra labai svarbus dalykas. Taigi aš Jums noriu padėkoti už šią iniciatyvą ir tikimės, kad e, šią iniciatyvą palaikys ir Jūsų kolegos ir uh, visi Europos politikai. Keletą žodžių noriu pasakyti verti, apie vertinimą, apie stojimo procedūros progresą ir paskui perduosiu žodį kolegai. Taigi, dabar dėl jūsų vertinimo. Kaip minėjau, jis labai daug kuo sutampa su mūsų vertinimu, kuris pateiktas 2013 m. pažangos ataskaitoje. Kaip ir jūs, mes manome, kad pastangos pastaruoju metu buvo gana nemenkos iš Serbijos pusės, tačiau jų dar neužtenka, reikia daugiau pastangų politinėje plotmėje, reikia rodyti daugiau politinės valios, kuri pakeistų, pagerintų situaciją ilgalaikėje perspektyvoje. Jūs paminėjote pačias sudėtingiausias rytis, tai yra teisingumo sistemos problemos ir tikrai labai gaila, kad, e, už, kad teisingumo ministras e, jūsų nepriėmė. Tikrai teisingumo sistema yra viena iš didžiausių tos šalies problemų, bent jau mums, Europos komisijai taip atrodo. Yra nu, parengta nauja strategija bei veiksmus planas, kurį priėmė šitos šalies vyriausybė ir mes tikrai labai atidžiai žiūrėsime, kaip jisai bus įgyvendinamas. Tam, kad teisingumo sistema, teisės sauga ir teisėtvarka e, tikrai būtų nepriklausoma ir būtų laisvai prieinama visiems piliečiams. Kitas dalykas - mažumų teisės Serbijoje Čia gyvena 20 įvairių etninių mažumų ir, aišku, situacija dėl to tikrai netampa paprastesnė. Reikia sukurti vieningą teisinę sistemą šių etninių mažumų gynimui Serbijoje. Ypač tose sritise, kurios labai svarbios, tai yra kalbos vartojimas, išsilavinimas, uh, religija, tikėjimo laisvė ir prieiga prie žiniasklaidos. Jūs minėjote apskritai antidiskriminaciją ir ypač domėjotės LGBT bei Romų problemomis. Tai yra tos mm, visuomenės grupės, kurios yra labiausiai diskriminuojamos. Šiemet ir vėl buvo nesurinktas gėjų paradas. Ir man atrodo, kad tai yra galimybė, kuria nebuvo pasinaudota. Ir tikėkime, kad galbūt kitais metais pavyks jį surenkti. Ir mes, aišku, tikrai labai skatiname ir tolesnius politinės valios, tolesnės apraiškas šioje srityje. Na, o dabar apie Romus. Romus e, Romų situaciją jūs tikrai puikiai apraš, aprašėte, apsakėte. E, komentuodamas savo vizitą ir tikrai jų gyvenimo sąlygos yra labai dramatiškos. Šiemet taip pat buvo parengtas atitinkamas veiksmų planas, kaip galima būtų pagerinti šių žmonių gyvenimo sąlygas ir aišku, mes tikrai labai atidžiai stebėsime, kaip taikomos numatytos priemonės, ar jos yra e, tinkamai įgyvendinamos, ar tinkamai vyksta finansavimas ar pinigai leidžiami taip, kaip jie turėtų būti leidžiami. Taigi šitas rytis mūsų mūsų atidžiai stebima. Taip pat jūs minėjote ir nuomonės laisvę. Ir čia yra taip pat neraminančių aspektų. Žiniasklaidos kampanijos ir jūs minėjote, kad yra tam tikrų spragų spaudos laisvės srityje, tai visa sutampa su mūsų vertinimu. Ir norėčiau paminėti dar vieną dalyką, kurį minėjo ir jūsų kolegos. Tai yra stojimo procesas, kuris prasidės netrukus ir kuris iš esmės skiriasi nuo Bulgarijos ir Rumunijos stojimo procesų. Jūs jau minėjote tuos trūkumus, kurie buvo Bulgarijos ir Rumunijos atveju, bet Serbijai yra taikomas naujas požiūris, jį priėmė e, vadovų taryba prieš du metus ir tai reiškia, kad ES dėrybos prasidės nuo 23-24 skyriaus, tai yra teisės viršenybės klausimai ir jie bus nuolat stebimi Europos komisijos šie klausimai. Ir mes pradėsime būtent nuo jų, nuo, nuo pagrindinių teisių. Ir tai, o dėrybos baigsis bendradarbiavimo mechanizmais ir kitais klausimais. Žodžiu, tai bus atvirkštinė eiga, negu buvo lygi šiol. Ir manau, kad pastangos, kuris parodė Serbija pastaruoju metu, iš tikrųjų kažkokiu rezultatų davė. E, dėrybų šankstinis dėrybų procesas, skryningas vadinamasis, e, jau vyko ir komisija yra parengusi ir kitais metais jau paskelbs mūsų atitinkamą ataskaitą šios klausimų. Mes taip pat vyksime į Serbiją vasario mėnesį, tikėdamiesi dar geriau įvertinti situaciją. Ir po to iš ankstinės ataskaitos, skriningo ataskaitos, Serbija bus paprašyta pradėti dėrybas 23-4 klausimų ir pateikti savo viziją ir pažangą šiais klausimais. Taigi toks kokiu būdu vyks mūsų dėrybos ir matote, kad mes labai daug dėmesio teiksime teisė, teis, teisės viršenybės ir žmogaus teisų klausimams. Ačiū. Kompanija. Merci, madame la présidente. Euh, Dėkoju. Pirmininkė. Ačiū kolegijai iš plėtros generalinio direktorato, kuri patikė savo nuomonę. Mes irgi labai panašiai mūsų generalinėme direktorate esame nusiteikę ir daug čia pridėti nėra ko dėl, mm, dėl Europos demokratijos ir žmogaus teisų instrumento galėčiau tik pasakyti porą žodžių. Mes labai atidžiai stebime šiuos procesus, žmogaus teisų ir demokratijos plėtros aspektus Serbijoje, tai yra prioritetiniai aspektai. Ir parama šaliai skiriama atkreipiant būtent į šios aspektus didžiausią dėmesį. Parama, kuri turi pasiekti vietos naudos gavėjus. Kitais metais planuojame skirti 600 tūkstančių eurų projektams, kurie turėtų skatinti demokratiją ir žmogaus teisų stiprinimą Serbijoje. Kas čia yra svarbu? Ne tik Serbijai iš tikrųjų, o ir visiems vakarų Balkanams. Ogi tai, kad visa veikla nukreipta į demokratijos ir žmogaus teisų stiprinimą turi būti regioninio pobūdžio, nes konfliktų, karinio konflikto šaknis yra labai gilios ir visos tos problemos, apie kurias šiandien kalbėjome, labai glaudžiai susiję su regioninio susitaikymo procesais, kuris, kurie dar toli gražu nesibaigia. Ačiū. Dėkoju iš tiesų mes turėtume nepamiršti taip pat ir susitaikinimo e, procesą tame regione ir tą labai pabrėžė e, nevyriausybinės organizacijos, su kuriuo atstovais buvome susitikę. Už, norėčiau užduoti vieną klausimą, tikriausiai jis adresuotas poniai Šemenu. E, ar jūs svarstote žmogaus teisų komiteto Europos taryboje e, ataskaitą dėl žmogaus teisių, nes toje ataskaitoje yra kritikuojamas tas faktas, kad e, žmonės ne, žmonėms neleidžiama dar kartą įvykti į Europos Sąjungą. Aš Dabar nelabai galiu Jums ką atsakyti dėl šitos ataskaitos, bet mes su jie susipažinsime. Mūsų visas vertinimas yra susijęs su įvairiais įmanomais šaltiniais ir taip pat ir su Europos tarybos šaltiniais. Okay. Dėkoju, manau, kad galime baigti nagrinėti šią temą. Čia kalbėjome apie mūsų delegacijos vizitą į Serbiją. Manau, matau, kad ponas Kukanas jau yra. Prieš perinant prie kito darbo atvarkės e, klausimo norėčiau e, pasakyti vieną dalyką susijusiu su pirmuoju mūsų e, darbo atvarkės punktų. Pas mus lankėsi Junktinių tautų generalinio sekretorių specialioji galiotinė seksualinio smurto konflikto metu e, klausimais ir ji paminėjo, kad Bosnijoje ir Hercegovinoje taip pat reikia uh, ES paramos, e, sprendžiant seksualinio smurto aukų klausimus, nes e, dar yra problemų nepaisant susitaikymo ir susitari, e, taikos susitarimuose. Taigi, žmo, moteris turi įrodyti, kad jos yra fiziškai sužalotas, bet moteris, kurios buvo išprievartautos prieš daug metų, jos negali to įrodyti ir yra netgi moterų, kurios gyvena stovyklose, joms yra labai sunku e, dalyvauti įvairiose projektuose, kurios galėtų gauti būstą, kad galėtų palikti tas stovyklas ar, ar gauti kažkokį uždarbį. Todėl e, norėčiau, kad vyriausybė būtų įtakojama daryti daugiau šioje srityje. Dėkoju, dabar bus E, keitimasis nuomo, nuomonėmis dėl Vakarų Balkano, kalbėsime dėl žmogaus teisų 2013 metų pažangos ataskait, apie pažangos ataskaitą ir taip pat e, nagrinėsime tyrimą žiniasklaidos laisvę Vakarų Balkanuose. E, mes šios klausimus rengiame su e, e, delegacija ryšiams su Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbijos kalnyje ir Kosovu. Pone Kukan, gal jūs ateikite čia šalia manęs. Mes taip pat iš, šia, iš šios klausimus pasikvietėme ekspertų. E, žinote, kad mūsų posėdžiai yra transliuojami internetu. Tai reiškia, kad tie žmonės, kurie šiuo metu negali būti salėje, jie vis tiek gali sekti mūsų diskusijas.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 Now. Taigi, norėčiau pristatyti mūsų ekspertus. E, šio tyrimo autorius, ponas Pierre Luigi Parku, jis yra iš Europos universiteto instituto e, žiniasklaidos ir, nu, ir pluralizmo ir laisvės centro. E, ir jis taip pat yra šito tyrimo žiniasklaidos laisvė vakarų Balkanuose autorius. E, šis institutas veikia Florencijoje. Taip pat e, kitas mūsų ekspertas yra Andris Kesteris iš Europos komisijos plėtros generalinio direktorato. Jis e, pristatys e, pažangos ataskaitą dėl žmogaus teisų 2013 metų e, pažangos ataskaitą ir taip pat e, tarp mūsų yra ponas David Nichols. E, Jis yra Amnesty International atstovas. E, jis ypatinga dėmesį skiria Serbijai ir Kosovui. Taip pat norėčiau pasveikinti mūsų e, parlamento pranešėją dėl Serbijos pažangos. Matau taip pat Albanijos pranešėją, o pranešėjas dėl Kosovo galbūt dar atvyks. Taigi, turime puikius ekspertus bet iš pradžių suteiksiu žodį ponui Kukan. Jis yra e, Europos parlamento delegacijos vadovas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, kad šį darbo atvarkės punktą įtraukėte į mūsų pakomitečio posėdžio darbo atvarkę. E, man atrodo, kad tai turėtų būti tikrai įdomi diskusija, ypač dalyvaujantiems ekspertams, kuriuos ką tik paminėjote. Jau nagrinėdami praėjusi darbo atvarkės punktą mes kalbėjome apie žmogaus teisės, apie tautinių mažumų teises. E, todėl dabar norėčiau atkreipti dėmesį į kitas temas, tai yra žiniasklaidos laisvę vakarų Balkanuose. Visi žinome, kad žiniasklaidos laisvė ir nuomonės laisvė yra e, modernaus e, demokratinio, e, modernios demokratinės valstybės pagrindas. Nuomonės laisvė gali materializuotis tik tada, kai užtikrinama žiniasklaidos laisvė. Ir Europos 20-ojo amžiaus istorija tai įrodo. E, plečiant nuomonės laisvę ir žiniasklaidos laisvę e, buvo susidurta su įvairiomis problemomis. Pavyzdžiui, kai kuriuose šalise autoritariniai režimai, režimai neleido plėtotis tai žiniasklaidos e, laisviai. Ir e, žiniasklaidos atstovai po e, E, autoritarinių režimų žlugimo turėjo tarsi iš naujo save atrasti, e, iš naujo save atkurti. Ir e, čia aš kalbu apie situaciją po komunistinio režimo šalise, centrinėje rytų Europoje bei vakarų Balkanuose. Taigi turėjo būti tose šalise iš naujo sukurta žiniasklaidos kultūra kai kuriais atvejais tas pereinamasis procesas buvo labai lengvas, pavyzdžiui, Baltijos valstybėse. E, kai kuriuose e, valstybėse dar iki šiol egzistuoja tam tikros problemos. Kalbant apie vakarų Balkanus, e, situacija yra ypatingai sudėtinga dėl to, kad tas pereinamasis procesas yra E, tarsi iš dviejų tokių dalių. Tai yra pereinamasis procesas iš vienos santvarkos į kitą ir kita esminė problema tai yra tas pereinamasis laikotarpis po karo. E, ir dažnai žiniasklaida buvo pasitelkiama įvairioms e, neapykantos kurstimo kalboms ir netgi smurtui. 2000 E, e, mes esame parengę atitinkamą pranešimą šią temą ir jame yra kalbama apie e, šių šalių problemas, kalbant apie žmogaus teisų pažeidimus ir pagrindinių teisų pažeidimus. Tai taip pat tai yra susiję ir su žiniasklaidos laisvė. Aš džiaugiuosi, kad šią temą nagrinėja šis komitetas, nes tai yra labai svarbus E, klausimas ir jisai yra aktualus visose šalise kandidatėse ir busimose kandidatėse. Kalbant e, apie ES plėtros strategiją, e, mes įgyvendindami ją remiamės Kopenhagos kriterijais. Tai reiškia, kad mes turime kurti veikiančią demokratinę visuomenę atitinkamose valstybėse ir ta visuomenė turi vers, gerbti pagrindinės teises. Ž, žiniasklaidos laisvė yra labai svarbi tema ir ji, jos negalima eliminuoti iš dėrybų dėl stojimo Europos Sąjungą. E, m, nepaisant to, kad žiniasklaidos laisvės srityje yra pasiekta pažangos, E, kai kuriuose plėtros šalise, tačiau vis tik dar yra problemų susijusių su ekonominiu spaudimu daromu žiniasklaidos priemonėms, e, politiniu spaudimu ir netgi kai kada yra susidurima su smurtu prie žurnalistais. Ponios ir ponai, aš šiandien noriu e, vardinti konkrečių problemų kiekvienoje vakarų Balkanų šalyje. Tiesiog norėčiau pabrėžti faktą, kad tai yra aktualus klausimas tame regione, vis dar aktualus ir e, jį reikia nagrinėti, jį reikia kreipti dėmesį, ypač e, dėrybose dėl stojimo Europos Sąjungą. Ir žiniasklaida tose vakarų Balkanų šalise susiduria su politiniu ir ekonominiu spaudimu. Kita vertus, žiniasklaidos priemonės tampa tam tikrais politinė, poli, politiniais instrumentais. Ir vaidina svarbu vaidmenį politinėme gyvenime. Aš e, dabar norėčiau suteikti galimybę kitiems mūsų diskusijos dalyviams pristatyti savo požiūrį. Aš tikiuosi konstruktyvios diskusijos. E, nepriklausoma ir skaidri žiniasklaida, kuri ir žiniasklaidos laisvę, kuri būtų grindžiama atitinkamais e, teisės e, aktais, yra tikslas vakarų Balkanų šalise. Dėkoju ponia Kukan. E, prieš pradedant diskusijas norėčiau pasveikinti atitinkamų šalių ambasadorius, tai yra Serbijos, Alba, Albanijos, Jotkalnyjos ambasadoriai O dab, dėkoju, kad apsilankėte mūsų klausimuose, o dabar žodį suteiksiu ponui Kester, Kesteriui iš Europos komisijos. Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti Europos parlamentui už jų nuveiktą darbą, ypač jūsų komitetui, propaguojant e, žmogaus teisės plėtro šalise. Tai yra labai svarbus e, signalas mūsų pažangos ataskaitoje. Pirmiausia, fundamentalios, fundamentalūs dalykai, o pagrindinės teisės yra tarp penkių svarbiausių klausimų, kuriuos pabrėžia komisija. Šiandien Kopenhagos kriterijai yra tokie pat svarbus kaip ir prieš 20 metų, nes jie atspindi e, svarbiausias ES vertybės - demokratija, e, teisės priešinybė, pagrindinių teisų apsauga ir mažumų apsauga. Tai yra dalykai, kuriems, kurie nepakliūna į e, teisyną, tačiau stojimo procese šalės negali dėrėtis dėl išimčių ar prieinamų laikotarpių dėl pagrindinių teisų. Šie dalykai ir dėl jų nėra deramasi. Kartais girdima nusiskundimų, kad komisija sugalvoja naujų sąlygų ar kriterijų e, šalims kandidatėms. Labai aiškiai noriu pasakyti, pagal Kopenhagos politinius kriterijus komisija turi galiojimus ir netgi pareigą nustatyti visus, e, nustatyti visus trūkamus, trūkumus žmogaus teisų srityje ir reikalauti, kad plėtros šalis imtųsi veiksmų. Vakarų Balkanų šalyse pagrindinės teisės yra apskritai garantuojamos teisės aktais tuo pat metu. E, pagrindinės teisės išlieka dažnai popierėje, reikia daugiau pastangų užtikrinant, kad žmogaus teisų, teisės būtų gerbiamos ir praktikoje. Ir tai nereiškia vien tik tai, kad reikia pakeisti konstituciją ar priimti įstatymus. Visapusiškas požiūris ir nuotinės pastangos per ilgesnį laikotarpį yra būtini. Toks požiūris sutelkia e, reikalingas teisėkuros iniciatyvas tinkamą finansavimą ir, kas yra svarbiausia, tinkamą žmogaus teisų supratimą ir e, siekimą pakeisti požiūrį institucijose. Šie, šiemet e, strateginėme dokumente mes daugiausia dėmesio skiriame trims klausimams. Žodžio laisvai, Romų situacijai ir lesbiečių, gėjų ir kitų seksualinių mažumų problemams. Tai e, išvada yra, kad reikia keisti situaciją. Romų situacija vis dar kelia rimtą nerimą. Visose plėtro šalyse daug Romų yra rasizmo, diskriminacijos ir socialinės atskirties aukos. Romų įtrauktis turi tapti nacionaliniu prioritetu. Ne tik e, strateginiuose dokumentuose, bet e, realiai vykdant priemonės, siekiant pagerinti jų prieigą prie švietimo, pagerinti užimtumą, sveikatos priežiūrą ir e, gyvenamasias sąlygas. Ir kaip mes pabrėžime, kiekvienoje šalyje, Romų politikos seminaruose, kurias vykdėme, apie tai buvo kalbama. Apie tai kalbama ir su Romų vadovais. Ir e, Romų priemonė, kurią sukurs e, komisija pasirinkimo narystai priemonės e, rėmose, padės šioje srityje. Homofobija ir diskriminacija seksualinės orientacijos pagrindų yra dažnas reiškinys Vakarų Balkanuose. Mes norime, kad baigtųsi tokie neprimtini incidentai, pavyzdžiui, išpoliai prieš LGBTI centrą Skopijoje ir nenorime vėl kalbėti dar kartą apie tai, kad buvo atšauktas Belgrado gėjų paradas. Reikia e, išplėsti antidiskriminacinius teisės aktus, kad būtų įtrauktas e, seksualinė orientacija ir lyties tapatybė. Visos šalės turi laikytis nulinės tolerancijos e, apykantos pasisakymams, smurtui ir gazdinimams. Pone Saponai, jau keliarius metus komisija e, žodžio laisvę laiko viena iš didžiausių prioritetų plėtros šalise. Kaip ponas Kukanas pabrėžė, žodžio laisvė užima unikalią vietą tarp kitų pagrindinių laisvių, nes e, ji leis, leidžia įgyveninti kitas laisvės. Būtų neįmanoma pasiekti požiūrio pasikeitimo ir sukurti pozityvų politinį spaudimą tokiuose srityse kaip e, Romų ar LGBTI teisės, jeigu nėra tie klausimai tinkamai nušvečiami <clears throat> žiniasklaidoje. Žiniasklaidos laisvės unikalumas kyla iš to fakto, kad jos įgyvendinimui reikia tam tikros šio sektoriaus tinkamo veikimo, kuris būtų pagristas rinkos taisyklėmis. Be to, privatumo, orumo klausimų gyvenimui reikia tinkamo supratimo apie individualią laisvę, įskaitant ir žodžio laisvę. Ir šie svarbiausi aspektai vis dar kelia nerimo šiuose šalise. Konferencijoje, kurią surengėme birželio mėnesį, bendravėme su Europos parlamentu, galime e, pasakyti, kad buvo išsiaiškinta, jog du, dvi sritis yra prioritetinės. Pirmiausia, smurto ir gazdinimų žurnalistų atžvilgių e, problema. Viena vertus, e, žengta gerų žingsnių dekriminalizuojant šmeištą, tačiau teisės sauga dažnai priima, laikosi e, valstybės pareigūnų pusės, kai kalbam apie žiniasklaidos kritiką. Tai yra problema. Na, ir be to ekonominė ir politinės e, spaudimas e, siekiant nutildi žiniasklaidą taip pat yra nerima keliantis dalykas. Komisija kalbant apie e, žodžio laisvę, Romų įtraukti ir LGBTI problemas, e, siūlo spręsti keliais būdais. Pirmiausia, reikia užtikrinti, kad šie klausimai sistemingai būtų keliami atitinkamuose formuose ir pakomitečiuose. E, taip pat atkreipiant ypatingą dėmesį 23-4 skirsnius stojimo dėrybose. Be to, mes planuojame aukšto lygio renginius. Plėtra bus svarbus e, klausimas e, Romų forume. Balandžio mėnesį taip pat e, surenksime konferenciją LGBTI klausimų, siekiant įvertinti dabartinę situaciją, pasiektą pažangą ir apskeis informaciją dėl geriausios praktikos. Šie renginiai turėtų būti pagrindas, kuriant visapusišką E, konkrečią politiką. Ir pagaliau kitais metais IPA 2 prasidės ir pagrindinės teisės e, bus e, keliamas kaip svarbus tikslas. Be to, pagal IPA programą, daugiametės programos pareikalavus, kad komisija dalyvautų sprendžiančios klausimus ilgalaikių pagrindų siekiant tvarių rezultatų. Ačiū. Ačiū Jums. Manau, išklausysime visų ekspertų, po to e, pradėsime diskusiją dabar. E, profesorius Parku iš Europos universiteto. Well, uh, I will present briefly the report. With... Aš trumpai pristatysiu mūsų projektą, mūsų studijos projektą, kurį atlikome parlamento užsakymu, tai yra laisvė, žiniasklaidos laisvė Vakarų Balkanuose. profesorius Petkovičius, aš ir kolegė Doprėva atliko šį tyrimą. Ir mes sukūrėme tokį tinklą tose šalise ir paprašėme to tinklo atstovų pateikti tam tikrą informaciją. Ir dabar mes tuos rezultatus, kuriuos gavome, e, dar patvirtinome visokių interviu metu, bendravome su akademinė publika, su žurnalistais ir panašiai. Keturios dalys sudaro mūsų studija. Pirmojoje dalyje yra faktų analizė. Čia mes pateikėme situacijos apžvalgą, kokia yra situacija dėl žiniasklaidos laisvės pluralizmo šiuose šalise. Mes kalbam apie teisinę bazę ir jos taikymą, apie uh, Mm, žiniasklaidos priemonių nepriklausomumą, apie rinkos sandarą ir apie žurnalistų statusą. Tai yra tokios mus labiausiai dominančios sritys pirmoje dalyje. Antroje dalyje mes kiekvieną, aptarėme kiekvieną šalį pagal mūsų e, prioritetus atskirai. Tai yra analitinė res, e, analizės ir studijos dalis. Čia pateikėme labai svarbių rezultatų ir aš juos taip susumuočiau teisinė bazė gerėja, bet problema yra tos teisinės bazės įgyvendinimas. Nu, taip pat nustatėme, kad trūksta skaidrumo, kas dėl nusavybės santykių žiniasklaidos srityje, bei finansavimo klausimas yra taip pat neskaidrus dalykas. Žiniasklaidos rinka yra labai susiskaldžiusi, fragmentuota ir labai dažnai negalime užtikrinti žiniasklaidos nepriklausomybės, jiems daro spaudimą ekonomika, politiniai faktoriai ir jie nėra nepriklausomi. Atitinkamai silpna yra ir žurnalistų pozicija, jų statusas. Jo, jų organizacijos yra silpnos, profsąjungos veikia prastai. Trečiojoje dalyje mes susumuojame rezultatus ir analizuojame, ką ES daro. Mūsų vaidmuo yra tikrai labai svarbus, ypač kuriant teisinę bazę. Ir tikrai jos pagerėjimas yra iš dalies ir mūsų pastangų dalis. ES šiuos klausimus sprendžia savo teisinės bazės pagrindų, žiūri, kur galima pritaikyti savo teisės nuostatas. Ir, kaip minėta, tai yra dvi pagrindinės stojimo dėrybų e, dalys, bet ir kitos yra šiek tiek susijusios. Pavyzdžiui, dešimtajame dėrybų skirsnyje kalbama apie žiniasklaidą ir pluralizmą. Na, o 23-24 skyrius yra, žinoma, esminiai. Čia kalbama apie Kopenhagos kriterijus, pagrindinių teisių E, pagarbą pagrindiniams teisėms, e, teisingumo, nepriklausomumą ir taip toliau. Europos taryba taip pat vaidino nemažą vaidmenį, organizuojant e, bendradarbiavimo programas ir plėtojant žiniasklaidos nepriklausomumo standartus. Ši organizacija ir toliau vaidina labai svarbų vaidmenį atitinkamuose regionuose, bet ES įtaka yra uh, kaip čia pasakyti, svarbesnė, galbūt e, tokia daugiau reikšmė, daugiau svorio turinti. Tai atitinkamai mes šitą suformuluojame ir mūsų rekomendacijose. Man atrodo, kad tai yra labai svarbus dalykas, kurį mums pavyko nustatyti. Kadangi nenoriu pernelik išsiplėsti, tai aš geriau pereisiu prie rekomendacijų. Tai nėra tikros rekomendacijos, kadangi tai yra akademinio pobūdžio pranešimas ir mes nerengėme, netikslas buvo, nebuvo mūsų tikslas parengti tokias konkrečias rekomendacijas. Tai mes daugiau pateikėme tik tai tokius pasiūlymus, mes kaip akademikai, mes mėgstam skaičius, bet pateikėme ir dešimt pasiūlymų, nes mums patinka tokie apvalūs skaičiai. Pirmas dalykas, kadangi teisinė bazė yra tikrai ger, gerėjimo stadijoje, tai susitelkti reikia į įgyvendinimą. Jeigu kalbėti apie taikymą, tai reikia geresnės priežiūros, monitoringo. Reikia geresnės e, pluralizmo ir žiniasklaidos laisvės priežiūros sistemos. Mes turime tokius priežiūros projektus, kurie yra taikomi Europos Sąjungoje, bet galėtumėm tam tikrus jų aspektus, detalės perkelti ir į situacijos vakarų Balkanuose stebėseną. Kadangi įgyvendinimas ir jeigu įgyvendinimas yra esminis dalykas, tai čia svarbiausia svaidmuo tenka priežiūrai. Kitas dalykas - žiniasklaidos reguliavimo institucijų vaidmuo. Tai yra ypač jų nepriklausomumas, profesionalumas, pajėgumai ir politinis neutralumas. nesuprantam, kad regulia, reguliavimo institucijos turi atitikti tam tikrus standartus, ir galbūt būtų galima sukurti kokį nors regioninį tokių reguliavimo institucijų tinklą. Tai padėtų pad, pa, pagerinti situaciją. Toks būtų mūsų pasiūlymas. Trečias pasiūlymas yra nuosavybės santykiai ir skaidrumas. Tai yra svarbu ekonominės krizės metu, vis valstybės pinigai ir valstybės užsakymai skelbimų, reklamos rytyje yra labai svarbus. Tikrai kartais labai sunku rasti pinigų tokiems dalykams ir kartais jų tikrai tų lėšų nepakanka. Galbūt todėl reikėtų įvesti kažkokias tai automatinius užsakymus ir tuomet e, žiniasklaida nepatirtų tokio didelio politinio spaudimo. Dar vienas dalykas - žurnalistų organizacijų silpnumas ir žiniasklaidos pramonės apskritai kaip pramonės silpnumas. Jeigu būtų stipresni santykiai tarp žiniasklaidos pačių e, nu, savininkų, būtų sukurta pramonės, žiniasklaidos pramonės sistema, tai galėtų labai pagerinti visos žiniasklaidos padėtį čia galima būtų teikti specifinę paramą, sakykime, tyriamajam žurnalizmui, nes tyriamasis žurnalizmas yra iš tikrųjų televizijos ir spaudos esminė sritis. Ir būtent jį, mūsų nuomonė, reikėtų remti, nes šis rytis yra labai silpna. Na ir baigdamas pasakysiu dar porą dalykų. Uh, kadangi stojimo dėrybų skirsniai yra būtent skirti, pagerinti situaciją, tai ir problemų, aišku, gali būti nemažai svarstant, svarstant šios klausimus. Galbūt kažkokią tai e, reikėtų mm, poskirsnį įvesti susijusi su žiniasklaidos laisvė, tai galėtų būti išeitis. Na, bet tai nėra vieninteliai svarbus dalykai, yra ir kitų. Tai yra darbo koordinavimo klausimas. ES galėtų koordinuoti informacijos gavimą, su bendradarbiautama su kitomis organizacijomis tose šalise ir su organizacijomis, kurios turi patirties, kalbėdamos, at, kalbant apie žiniasklaidos laisvę, pavyzdžiui, Europos taryba buvo minima. Uh, Bet, žinoma, mes tikrai dar dirbsime, mes esame labai atviri jūsų pastaboms ir rengsime galutinį šios studijos variantą. Ačiū. Dėkoju, dabar sutiksiu žodį ponai David Nicholson iš Amnesty International. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manęs paprašėte šiandien pateikti mūsų komentarus, vertinant komisijos pažangos ataskaitą ir taip pat paminėti žiniasklaidos laisvę. E, vakarų Balkanuose. Pabandysiu kalbėti kiek įmanoma trumpiau. Pagrindinis klausimas komisijos pažangos ataskaitoje, kaip yra tvarkomasi su žmogaus teisų pažeidimais regionuose. Mes iš tiesų sveikiname tai, kad komisija e, kreipia didelį dėmesį į trečiąjį dėrybų skirsnį ateities dėrybose ir kai kada e, komisija savo ataskaitoje nepasiunčia aiškaus signalo valstybėse narėse ir norėčiau tame kontekste kon, kon, koncentruotis į kelis dalykus. Visų pirma, e, tarptautinės teisės pažeidimai, Romų bendruomenės pažeidimai ir LGBT e, asmenų teisų pažeidimai. Visų pirma, kalbant apie nebaudžiamumą už nusikaltimus ir tarptautinės teisės nuostatas e, komisija atkreipė dėmesį e, į šias problemas komentuodama 23 skyrių. Kalbant apie Serbiją, e, reikia pasakyti, kad nebaudžiamumas už karinius nusikaltimus iš viso neatsispindi arba labai mažai atsispindi diskusijose dėl žmogaus teisų ir taip pat ir šiame skyriuje. Serbijoje nebaudžiamumas tikrai yra labai paplitęs, ypač kalbant apie asmenys, kurie užima atitinkamas pareigas. E, todėl čia reikia kalbėti apie tarptautinių, e, teis, tarptautinių teisės normų laikymas, ypač kalbant apie e, persiekimų už tam tikrus nusikaltimus. Taip pat mes tikimės, kad nebaudžiamumo už karinius nusikaltimus klausimas bus ir vėliau dėrybose nagrinėjamas, jam bus kreipia, jį bus kreipiamas didžiulis dėmesys. Kalbant apie Bosniją, 2012 metais buvo padaryta labai mažai pažangos ir mes tikimės, kad komisija e, kreips dėrybose dėmesį taip. Ir m, Bosnijoje e, nėra e, atitinkamo požiūrio e, E, valstybinio požiūrio į e, karinių nusikaltimų ir seksualinių nusikaltimų aukas. E, ir apie tai kalba taip pat ir jungtinių tautų žmogaus teisų komisija. Apie tai pateikė ataskaitą praėjusiu metu sausio mėnesį. Kalbant apie Romų bendruomenę, Romų bendruomenės situacija ir toliau išlieka labai problematiška tame regione. ir labai dažnai girdima prieš Romus nukreipta retorika tame e, regione. E, e, komisija yra numačiusi Romų įtraukties planą 2015 metais. Pavyzdžiui, Makedonija supranta socialinį kontekstą šio veiksmų plano bet e, ne visuomet suvokia, kad tai yra susiję ir su žmogaus teisų pažeidimais. E, žmo, romų teisų įtraukimas į visuomenę išlieka svarbus klausimas visose vakarų Balkanų šalise. E, Jotkalnyje, pavyzdžiui, iki šiol dėlse įgyvendinti veiksmų planą dėl pabėgėlių. Ir yra žmonių, kurie gyvena atitinkamose stovyklose baisiomis sąlygomis po to, kai jų ankstesnė stovyklavietė buvo sudeginta. Kalbant apie LGBT asmenų teises, tai taip, yra, tai taip pat yra um, svarbi problema. Mes pritarėme komisijos pozicijai į, e, dėl LGBT asmenų teisių ir tai e, atsispindi taip pat ir komisijos pažangos ataskaitoje. Ir komisija teisingai pabrėžia, kad Serbijos e, vyriausybė e, neužtikrina. Pa, e, pakankamos nuomonės laisvės, nuomonės raiškos laisvės, e, uždrausdama e, gėjų eitines. Todėl reikia imtis griežtesnių priemonių, kad būtų, e, pavyzdžiui, imamasi baudžiamojo persekiojimo tų asmenų, kurie surengia išpolius prieš LGBT asmenis. E, taip pat e, prieš nevyriausybinės organizacijas ir, pavyzdžiui, panašus išpolis buvo Sarajeve šių metų kovo mėnesį. Toliau keletas žodžių dėl žiniasklaidos laisvės. Kaip jau buvo minėta, žiniasklaidos laisvė yra svarbus klausimas e, šiame regione. E, Tyriamosios žurnalistikos atstovai žurnalistai dažniausiai e, savo pranešimus pateikia elektroninėje žiniasklaidoje Albanijoje, pavyzdžiui, yra sudėtinga tyriamosios žurnalistikos atstovų situacija, jeigu jie nori išlaikyti savo darbo vietas. Ir e, mes matome, kad vakarų Balkanuose dažnai e, žiniasklaida yra visiškai kontroliuojama politinių, po, politikų. Ir žurnalistai žurnalistams neleidžiama dalyvauti parlamentinėse diskusijose. Jungtinių tautų specialusis įgaliotinis e, nuomonės laisvės klausimais pabrėžė šios klausimus savo vizito Makedonijoje metu. E, E, po to, kai buvo išrinkta e, Serbijos nauja vyriausybė, nevyriausybinės organizacijos pabrėžia, kad padidėjo išpolių ir smurto atveju prie žurnalistus. Tai išlieka ir toliau labai jautrus klausimus ir žurnalistų, pavyzdžiui, gali neįleisti į spaudos konferencijas. Taip pat būna įsiveržiama į elektroninės žiniasklaidos puslapius ir tuos tokius įsiveržimus organizuoja e, vyriausybė ir politinės partijos nesiekė jokio kontakto su nepriklausomais žurnalistais Jotkalnyjoje. E, nepriklausoma žiniasklaida e, taip pat buvo stebima ir e, mes matome, kad išpoliai prie žurnalistus nėra tyriami Ir netgi, pavyzdžiui, yra atveju, kuomet buvo prieš dešimtmetį įvykdyti išpoliai prie žurnalistus ir jie iki šiol nėra ištirti. E, todėl galima sakyti, kad e, žiniasklaidos laisvė nėra pakankamai užtikrinama, ypač kalbant apie nevyriausybinės organizacijas. Ir tos nevyriausybinės organizacijos dažnai yra koordinuojamos vyriausybės. E, ypač tos organizacijos, kurios bando e, kovoti su mažumų diskriminacija arba bando kalbėti e, apie karo nusikaltimų persekiojimą. Dėkuoju uždėmesi. Detailed... Ačiū už labai detalų pristatymą, už daugelį, už dėlį skaičių rekomendacijų. Dabar galimybę pasakyti komiteto nariams, jeigu būtų norinčių. Panas Vulianičius, kuris yra Albanijos pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Nežinoma, tai yra viena svarbiausių sričių, į kurią mes turime e, skirti dėmesį įvertinami Vakarų Balkanų šalių pažangą. Aš pats esu iš to regiono ir manau, kad galiu vertinti žiniasklaidos poziciją. Žiniasklaidos padėtų gana gerai, aš suprantu e, vietinės kalbas ir galiu sekti žiniasklaidą. Yra trijų tipų žiniasklaida. Pirmoji yra viešoji žiniasklaida, e, kuri yra priklauso vyriausybei ir paprastai yra stipriai įtakojama politiškai tai pačios vyriausybės, nepaisant to, kokia be būtų vyriausybė, kaip ji besikeistų, įtaka lieka ta pati. Antroji grupė yra privačiai valdoma žiniasklaida, kuri dažnai priklauso naujiems turtuoliams ar tarptautinėms grupėms, kuri yra politiškai įvairi. Jie turi savo klientūrą ir žino, kaip elgtis. Trečia mažiausia grupė yra nepriklausoma žiniasklaida, taip pat privati žiniasklaida. Pirmoji valstybinė žiniasklaida nėra, aš ne, nekandadinčiau jos viešąją, tai yra valstybinė žiniasklaida. Turėtų būti, turėtų tapti viešąją viešų paslaugų teikėja. Tai yra vienas svarbiausių klausimų, kurį reikia pabrėžti visose mūsų ataskaitose. Turime priemonės, turime priemonės, kaip daryti spaudimą tom šalims, jos yra e, viename ar kitame stojimo etape ir tai yra vienas svarbiausių mūsų instrumentų darant jiems spaudimą. Nieko daug negalima daryti su antraja grupe. E, ta žiniasklaida priklauso privačioms, e, privatiems savininkams, jie kovoja dėl savo rinkos dalies, tačiau Varstybė turi versti jas laikytis žaidimo taisyklių. Trečioji grupė yra mažiausia. Aš susitikau su kai kurių žiniasklaidos priemonių atstovais e, Rumunijoje. Jos neturi finansinių lėšų plėstis ir panašiai. Ir jas reikia remti visomis priemonėmis, nes tai yra e, laisvo žiniasklaidos ateityje garantija. Kaip ten bebūtų, žiniasklaida yra stipriausia demokratizacijos priemonė. E, žiniasklaidą reikia remti, jeigu jie, jie eina tokia linkme, demokratizacijos linkme. Visada yra pavojus, kad žiniasklaidos priemonės pavirsto e, bulvarinę žiniasklaidą ir taip praras savo vaidmenį e, demokratizacijos kelyje, todėl reikia siekti ne tik, kad jos, jų vyriausybės žiniasklaida remtų, bet Europos parlamentas taip pat. Ačiū. Dabar ponas Kačinas, kuris yra pranešėjęs Serbijos klausimų. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai svarbu organizuoti tokius sutikimus Europos parlamente. Taip pat kaip yra svarbu tokie vizitai kaip vizitas į Belgradą kartu su kolega Tokešu iš EPP, nes kartais Vakarų Balkanų šalis mano, kad mes pranešėjai esame jų valstybių ir visuomenių didžiausi priešai. Ir jie tiesiog e, mums reikia kaip galima dažniau tvirtinti, kad žmogaus teisės yra svarbus klausimas. Jie turi žinoti, kad tai yra svarbiausia. Kalbant apie žiniasklaidą, norėčiau pirmiausia pasakyti, kad <clears throat> be kaip met, be tyrimų, kuomet buvo politiškai motivuotai žudyti, nužudyti žurnalistai, nebus jokio proveržio. Tai turime uh, jiems aiškiai sakyti, tiems iš jūsų, kurie sekė pastarojo meto įvykius Belgrade, galiu pasakyti, kad vyksta vieša diskusija dėl e, ankstesnio žvalgybos vadovo, kuris yra dabar e, kalėjime. Dabar daromas tiesiog dėl kainos, kokią, už kokią jisai, jis atskleis savo turimą informaciją. E, bet ir e, Tarp žurnalistų be to visą laiką atvyraus baimė ir bus taikoma savicenzūra. Tai yra didžiausia kliūtis, kurią reikia nugalėti. Aš kalbu apie tai ne dėl to, kad e, rengiu pranešimą apie Serbiją, tačiau tai yra didžiausia regiono šalis. Be proveržio toje šalyje negalime tikėtis, kad uh, jų pavyzdžių paseks kitos valstybės ir bus kažkaip tai drąsesnės sprendzdamos šios didžiulius politinius iššūkius, normalizuojant savo padėtį ir einant e, stojimo į ES proces, proceso keliu. Aš pritariu daugam, kas buvo čia pasakyta, tačiau pradėčiau pirmiausia nuo teisės aktų mm, susijusių su žiniasklaidos laisvę. Žiniasklaidos laisvių nuosavybė neskelbiama daugelįje šių šalių. Ir kadangi nežinome, kas yra už jų, kas e, manipuliuoja visuomenę, nėra atskaitomybės. O atskaitomybės, politikų atskaitomybės e, problema yra svarbiausias klausimas. E, už, viso, už visko yra politikai ir tai yra svarbiausia. Ir Serbijos atveju nepradėsime svarstyti 23 skyrios be naujų teisės aktų. Me, mes žinome, kad jie, jie žino, kad jie turi parengti naujus teisės aktus ir nepaisant to, kad žinome, kad užtruks labai ilgai, kol jie bus įdėkti tikrovėje, bent jau reikia pradėti procesą, kitaip nebus padaryta būtinų pakeitimų. Na ir pagaliau svarbiausios kliūtis mažosios šalyse yra rinkos dydis. Tai reiškia, kad rinka neegzistuoja. Tik žiniasklaidos priemonės negali išlikti, tiesiog neturi ekonominio pagrindo. Negalima tikėtis, kad žiniasklaidos priemonės sugebės būti profesionalios, pavyzdžiui, Jotkalnyje, kuomet joms reikia konkuruoti su priemonėmis Serbijoje, Bosnijoje, Hercegovinoje, Kroatijoje, nes yra tos pačios, ta pati kalba. Ir mm, niša kokiai naujai žiniasklaidos priemoniai yra labai maža be finansinės paramos. Mes tiesiog klaidintume save, jeigu manytume priešingai. Turime pripažinti, kokia yra tikrovė ir turime sukurti priemonės, kaip padėti žiniasklaidos priemonėms mažose visuomenėse, mažose ekonomikose. Be žiniasklaidos laisvės demokratijos nebus ir nebus stojimo į Europos Sąjungą. Galima pradėti darybas, bet mums nereikia daugiau tokių atvejų kaip Turkijos, kuomet dešimtmečius mes bandysime padaryti tai, ko neįmanoma padaryti be ekonominės ir finansinės paramos žiniasklaida tose mažose e, liputinėse šalyse, nors aš nenoriu būti arogantiškas, tačiau taip reikia pasakyti, e, taigi žiniasklaidos laisvės nebus. Ir mes esame už tai taip pat atsakingi. Parlamentas turi užsiimti tokiais iššūkiais, tačiau, aišku, tai yra tarybos ir komisijos prerogatyvas kurti priemonės, kurios galėtų joms padėti atlikti savo namų darbų dalį. Ačiū. Ačiū, ponia Kačinai. Ar daugiau kolegų norėtų dar pasisakyti? Ne. Kadangi turime poną Kesterį, mes suteiksime uh, žodį ir jums visiems. Ar ambasado atstovai norėtų pasisakyti? Gerai. Trys minutės jums. Jūs iš Kosovo, taip? Dėkoju, ponė pirmininkė, norėčiau pabrėžti keletą dalykų susijusių su Kosovu ir žiniasklaidos laisvė. Pakomentuoti tai, kas buvo čia pasakyta šiandien Kosovo. Ko, Kosove yra sakoma, jeigu yra noras, tai yra atrandama, kaip to pasiekti. E, Kosovas labai rimtai žiūri į žmogaus teisės, kalbant apie nuomonės laisvę. E, mes esame pakeitę e, atitinkamus, atitinkamas, atitinkamus įstatymus dėl žurnalistų apsaugos. Kalbant apie žiniasklaidos laisvę neseniai e, e, mums pavyko įkurti e, visuomeninę televiziją serbų kalba. Taigi kasdieną ta televizija transliuoja laidas serbų kalba. Visuomeninėje televizijoje taip pat vyksta kasdieninės programos kitomis kalbomis, romų, turkų kalbomis. E, kartais e, tai būna netgi kelių valandų kasdieninės programos. Kalbant apie e, moterų teises ir lyčių lygybę, vyriausybė pateikė projektą įstatymo, kuris turėtų apsaugoti nuo smurto šeimose. Taip pat yra parengtas veiksmų planas, E, kaip būtų galima įgyvendinti atitinkamą jungtinių tautų rezoliuciją. Mes bandome taip pat stiprinti moterų pozicijas sprendimų prieimimo procese. Ačiū uždėmesi. Dėkoju. Nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti. Dabar matau Serbijos ambasadorius. Prašau. Uh, <clears throat> Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, e, norėčiau išreikšti Jums padėką už tai, kad Jūs apsilankėte Serbijoje. Gaila, negalėjau išklausyti Jūsų diskusijų e, ankstesnių darbo atvarkės punktų, kur pristatėte e, to vizito Serbijoje rezultatus. Bet e, noriu pasakyti, kad mes teigiamai vertiname jūsų vizitą ir pripažįstame, kad nuolat kyla kažkokių problemų, kalbant apie informaciją susijusią su tais trim aspektais, kurie šiandien buvo paminėti. E, žiniasklaidos e, laisvė, žiniasklaidos problemos, nuomonės e, e laisvė. Noriu pasakyti, kad mūsų vyriausybė e, planuoja parengti įstatymo projektą dėl visuomenės informavimo. Tas projektas turėtų būti pateiktas iki šių metų pabaigos. Tai ir mes bandome spręsti tokiu būdu esminės problemas ir tame įstatyme bus e, tokios nuostatos, kurios bus e, reglamentuos valstybės dalyvavimą žiniasklaidoje išskyrus visuomeninius transliuotojus. E, ponas Kačin teisingai pastebėjo tam tikras problemas ir e, mes turime e, spręsti dabartinės problemas būtent toje modernioje rinkoje. Kitų metų pradžioje mes planuojame patvirtinti naujus įstatymus dėl elektroninės žiniasklaidos ir dėl elektroninių paslaugų. E, tie įstatymai bus susiję su dabartinės visuomeninės tele, televizijos Serbijoje problemomis. E, kol kas tas, ta televizija, tas visuomeninis transliuotojas susiduria su um, labai prasta ekonominė situacija, nes mes susidurėme su problemomis televizijos mokesčio surinkimo srityje. Uh, E, dabar diskutuojame apie šią problemą ir vyriausybė bando kažkaip išspręsti finansinės e, tele, visuomenės televizijos problemas, pagerinti jos biudžetą. Kalbant apie Romų teises, praėjusi kartą jau aptarėme šią temą, kai lankiausi jūsų komitete, tai dabar neturiu ką daugiau pasakyti, mes suprantame ir suvokiame, su kokiamis problemomis susiduria Romų bendruomenė. Yra patvirtinti atitinkami veiksmų planai, Romų strategija, kuri turėtų galioti iki 2015 metų priemonės, e, ta, kurias, kurios aptariamos toje strategijoje yra susijusios, pavyzdžiui, su būsto e, teikimu Romams, su atitinkamomis švietimo priemonėmis ir e, sveikatos paslaugų teikimo pagerinimu. Toliau LGBT asmenų teisės. Mes norėtume dar kartą pabrėžti, kad vyriausybė yra pasirengusi aktyviai bendradarbiauti su LGBT e, asmenų tinklu ir mes e, tikimės, kad kitais metais įvyks gėjų eitynės. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad e, spalio mėnesį buvo e, surinktas e, gėjų festivalis, e, nepaisant to, kad buvo uždraustos gėjų eitinės. Tai tai taip pat yra teigiamas pavyzdys. Dėkoju. Dėkoju, o dabar suteiksiu žodį Albanijos ambasadoriui, kuris paprašė žodžio. Prašau, pakelkite rankas, kas dar norėtų pasisakyti. Gerai, ponė ambasadoriu. Dėkoju. Ačiū už tai, kad pakvietėte mus į šį svarbų posėdį ir įtraukėte mus į diskusiją. Dabar pakalbėsiu apie žiniasklaidos laisvę Albanijoje. Tai yra mums labai svarbus klausimas, visoms mūsų institucijoms jisai labai svarbus. Albanijos konstitucija garantuoja žiniasklaidos, kal, nuomonės, televizijos, spaudos laisvę. Mes džiaugiamės, kad šis klausimas yra įtrauktas į jūsų diskusiją šiandien ir Mes esame surengę, ketiname surengti konferenciją šiuo klausimu ir atitinkama konferencija jau buvo surengta, joje dalyvavo komisaras Fiulė. Šių metų kovą mūsų parlamentas priėmė atitinkamą įstatymą dėl audiovizualinių medijų ir dėl elektroninių žiniasklaidos priemonių vaidmens demokratijoje. Mes e, skatiname elektroninę komunikaciją ir e, technologijų plėtrą šioje srityje ir stengiamės, kad atitinkamai priimti nenominėti įstatymai būtų kuo greičiau įgyvendyti. Dabar pakalbėsiu apie Romus. Romai, jų klausimas sprendžiamas imantis konkrečių priemonių. Šeimos, kurios buvo perkeltos, iškeldintos iš savo gyvenamųjų vietų, joms suteikiama gyvenamoji vieta kitur. Atitinkamas ombudsmenas ir keturios ministerijos rūpinasi Romų klausimais. Mes ketiname surinkti seminarą, kuris turėtų patikrinti, kaip įgyvendinamas Romų veiksmų planas. Tas planas buvo parengtas per atitinkamą konferenciją vykusią mūsų šalyje prieš du metus. Dėkoju, sako pirmininkė, dabar ponas Lefkovič Montenegro, Monte, Jotkalnijos, atsiprašau, ambasados atstovas norėtų pakalbėti. Taip, ačiū pirmininkė. Mes kartu su vyriausybė organizavome irgi atitinkamas konferencijas ir vienos nevyriausybinės organizacijos atstov, atstovas pasakė, kad negalėjome daugiau gyventi toje šalyje, teko ją palikti dėl to, kad nebuvo laisvių, bet tai tik vienintelis atvejis. Jotkalnyjos vyriausybės, atitinkamos ministerijos, vidaus reikalų ir teisingumo įsteigė specialią komisiją, kuri vertina žurnalistų ir prievartos prie žurnalistus atvejus? Ačiū. Žinau, kad nėra laiko ir jūs nesate ambasadorius, Madam Sidran, iš Bosnijos, jūs nesate ambasadoriai, bet gal, atsiprašau, iš, fair, iš Fairomo. Buvusios Republikos Jugoslavijos Respublikos Makedonijos. Taip, aš nesu ambasadorė, bet aš norėčiau pasakyti šį beitą apie žiniasklaidą ir LGBTI. Ir nekalbėsiu labai ilgai. Dėl žiniasklaidos laisvės. Jūs žinote, kad mes esame prieėmę atitinkamus įstatymus dėl žurnalistų teisių ir jų teisių pažeidimų bei įžeidinėjimo traktavimo kaip nusikaltimo – ir galiu pasakyti, kad dabar yra svarstoma 180 bylų šioje srityje. Mes esame mm, surengę kursus civilinio, civilinių teismų teisėjams, atsižvelgdami į Europos komisijos rekomendacijas. Ir atitinkamai trys teismo priimti sprendimai jau yra po tų kursų surengimo. Taip pat galiu pasakyti, kad žiniasklaidos įstatymai yra rengiami skaidriai, konsultuojantis su visais suinteresuotais asmenimis šalyje. Konsultuojamės ir su ESBO ir netrukus turėsime priimti atitinkamus žiniasklaidos įstatymus parengtus tokių konsultacinių būdų. Mes esame įsteigę ir atitinkamą darbo grupę, kuri prieš tai jau parengė atitinkamą įstatymą dėl įžydinėjimų, kriminalizavimo ir panašiai. Ir ši žiniasklaidos darbo grupė rūpinasi įvairiais klausimais, įvairių suinteresuotų asmenų iškeltais klausimais. Na, nu, dabar apie LGBTI ir tų išpolių, kurie buvo minimi prieš tai kalbėjusių asmenų. Taip, vyriausybė neremia jokios prievartos nei prieš jokį asmenį ir Skopijoje įvykę išpolė LGBT į centre yra tyriami policijos ir atitinkamai mm, tyriami ir grasinimų aktyvistams atvejai. Mes tikrai stengsimės, kad kaltininkai būtų nubausti teisėtai. Dėkoju, sako pirmininkė, na ir diskusijos pabaigoje pakalbės ponas Kesters ir jis galbūt galėtų pateikti keletą kritinių pastabų ir kolega Nikolson taip pat. Taip, ačiū už tai, kad pakvietėte mane į šį susitikimą. Aš tikrai labai džiaugiuosi, kad galėjau išklausyti šių diskusijų. Jos buvo tikrai tokios labai gyvybingos ir labai vertingos. Labai mm, kyla didelė pagunda išsiplėsti ir pakomentuoti kiekvieną jūsų iškeltą klausimą, bet tam nėra laiko. Taigi, jeigu norite su manim padiskutuoti, galim tą padaryti po posėdžio. Kolega Nikols pateikė keletą tokių momentų, kuriuos reikėtų paaiškinti. Reikia dėl mūsų pažangos ataskaitos. Pažangos ataskaita tikrai įdomus dalykas, bet ji nustato tam tikras ribas, taip pat ir mums ir yra labai skirtingi dalykai, kuriuos reikia įtraukti, jie tarpusavėje konkuruoja, bet dėje ne visus juos galime įtraukti į pažangos ataskaitą. Nes jūs teisingai pasakėte, ne viskas yra taip svarbu ir ne viską, kas buvo svarbu, galima buvo įtraukti, bet galima įtraukti tai į kitus dokumentus. Nebūtinai dėrybose dėl 23-24 dėrybų skyriaus. jeigu valstybės nori įstoti, jos turi pirmiausia parengti atitinkamoms skiriams veiksmų planus ir tų veiksmų planų įgyvendinimas yra sąlyga tolesniems dėryboms. Apskritai, ne tik tai dėl šių skirsnių, bet dėryboms apskritai. Girdėjau, yra pavyzdžių dėl Jotkalnyjos, veiksmų plano ir buvo paminėta prievartos prieš žurnalistus atvejai bei jų netyrimas, ypač tai tie atvejai, kurie buvo praeityje. Tai yra cenzūros pavyzdys. Taigi ir tų istorinių įvykių tyrimas taip pat yra įtrauktas į veiksmų planus. Dabar apie, apie Romus. Aš jau savo įvadinėje, pas, pas, įvadinėje pasisakymė pasakiau, kad mes buvome surengę keletą Romų politikos seminarų, kurių rezultatai irgi buvo veiksmų planai suderinti su vyriausybėmis. Jie dabar yra įgyvendinami. Visi šie dokumentai yra detalūs, pateikia visus klausimus, visus svarbius klausimus ir uh, yra pažangos pagrindas. Tiesiog tuo ir pabaigsiu ir ačiū, kad mane pakvietėte į šį posėdį. Pirmininkė, ačiū Jums, kad atvykote, ačiū visiems ekspertams, ačiū studijos rengėjams. Manau, kad visiems mums pateikta daug informacijos, mes galime toliau e, rengti mūsų politinės e, nuomonės. Dėkoju ponui Kukan. O dabar norėčiau pakviesti Irako delegacijos vadovą čia į prezidiumą ir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 So friends, can we come? Taigi, draugai, tęsame diskusiją. Prašau visus tuos, kurie nori kalbėtis apie vakarų Balkanus, e, galbūt galėtumėte išeiti iš salės ir ten už salės ribų toliau tęsti šios pokalbius. Okay, now I will start. Mr. Ka Taigi pradėsime. Pone Kačinai, pone ambasadoriau, gal galėtumėte išeiti iš salės kalbėtis toliau. Okay, so can... Taigi, dabar apskaitimas nuomonėmis apie krikščionių ir kitas mažumas Irake. Anksčiau esame apie šį klausimą kalbėję ir kaip ir anksčiau mes tai darėme su e, delegacija Irakui. Sveiki, ponė Stevensonai, Kiek žinau, nes negrįžote iš keturių dienų vizito Irake, todėl būtų įdomu išklausyti jūsų ir apie tai. Na dabar pristatysiu šią temą. Prieš 2003 metus mažumos sudarė 15 procentų Irako gyventojų. Ir nepaisant to, kad smurto sumažėjo, mažomos e, kitos pažeidžiamos populiacijos vis dar susiduria su smurtu ir grasinimais religijos, e, etniškumo, ideologijos ar seksualinės orientacijos pagrindų. Dėl to mažumų bendruomenių nariai, kiti pažeidžiami gyventojai ir toliau bėga iš šalies, ieškodami saugumo ir apsaugos. Šiuo metu Nėra patikimų skaičių apie Irako demografiją, demografinės grupuotės. E, pastarojo meto ataskaitos rodo, kad dedamos tam tikros pastangos e, spręsti problemas, tačiau sistemingai su diskriminacija nekovojame siekiant apsaugoti mažumas ar kitus pažiūrimus gyventojus. Taigi aš manau, kad Prieš suteikiant žodį mūsų ekspertams, paprašysiu poną Stevensoną pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju Jums delegacijos ryšiams aku vardu už kvietimą dalyvauti Jūsų posėdėje ir šiame klausime. Kaip Jūs sakėte, aš ką tik grįžau, vakar grįžau iš keturių dienų vizito Irake. Ir Aš buvau Kurdistane, kur sustikau ne tik su KRG atstovais, bet ir e, politikais iš Bagdado, ir taip pat religiniais lyderiais. Situacija Irake apskritai blogėja. Dabar grįžome praktiškai į tą situaciją, kokią e, matėme 6-8 metais. 7 tūkstančiai žmonių nužudyti e, vien šiemet Irake per bombų sprogdinimus, automobiliai sprogdinami beveik kasdien daugelį Irako miestų, e, taip pat aišku Bagdade, žudimai, pagrobimai, Liūdna yra tai, kad diskriminacija mažumų atžvilgių tęsiasi taip pat. Atrodo, kad ministro pirmininko Malakio pasisakymas prieš smurtą sukėlė dar didesnį, didesnę priespaudą Atrodo, kad jis marginalizavo kurdus. Atrodo, kad jis pasisakė prieš sun, sunitus, vadinamas juos teroristais. Aišku, tai sukėlė nepasitenkinimas sunitų ir provincijose, šešiose provincijose. Ir yra tikras pavojus, kad Irakas gali tapti žlugusią valstybę. Kontrastas su Kurdistanu yra didžiulis. <clears throat> Kurdistanas, kur siena su likusia Irako dalimi iš esmės uždaryta kurdų kariškių, kad ten nepatektų jokie teroristai, reiškia, kad Kurdistanas pastarosius šis metus santykinai niek nenukentėjo. Deja, atvėrus sienas su Sirija, primant pabėgėlius daugiausia kurdus iš Sirijos, kurie bėga nuo pilietinio karo Sirijoje į Kurdistaną. E, tuo pasinaudojo Al-Qaeda ir pateko kartu su pabėgėliais į Kurdistaną ir sprogdino bombas, nužudydami šešis žmonės rugsėjo mėnesį. Tai buvo pirmoji, pirmasis išpalius e, per šešerius metus ir siena dabar vėl buvo uždaryta. Tačiau pabėgėlių krizė Kurdistane yra tokia, kad e, kai nuvykau ten prieš tris metus, lankiausi Bagdade ir e, tuomet jie sakė, kad yra didžiulis e, krikščionių pabėgėlių antplūdis išlikusios Irako dalies, kitų mažumų antplūdis ir tai na, tapo didelė našta Kurdistanui, kuris pats bandė atsigauti nuo baisių išpolių, e, nuo baisios politikos e, Sudamo Huseino valdymo metais, kuomet daug Kurdistano, daug kurdų buvo nužudyta. Na ir šios dešimtis tūkstančių pabėgėlių buvo našta, o dabar dar yra 235 tūkstančiai pabėgėlių iš Sirijos. Jiems reikia pagalbos. Aš lankiausi kai kuriuose pabėgėlių stovyklose, jungtinių tautų pabėgėlių e, vyriausias įgalėtinis e, jo organizacija dirba labai daug. Sustikau su atstovais e, iš vieno rajono kur yra 20 tūkstančių pabėgėlių. Tos stovyklos yra įsteigtos rugsėjo mėnesį, o dabar tos e, palapinėse yra ir elektra, yra vanduo, yra mokyklos, klinikos, gimsta kūdikiai, žmonės e, veda. Bendruomenė yra tikrai dinamiška ir malonu matyti, kad kurdų bendruomenė susitelkus stengiasi teikti paramą žmonėms e, nukentėjusiems ir uh, nuo, nuo, nuo pilietinio karo, tačiau uh, mums reikia parūpinti didesnę finansinę paramą. Pinigai, kurios uh, užtikrina Europos komisija Bagdadui, nepasiekia pabėgėlių Kurdistane. 90 procentų Sirijos pabėgėlių yra Kurdistano teritorijoje, Malakis e, iš visos paramos gautos iš vakarų nepateko ne vienas pensas į Kurdistaną. Man sakė siūsti bet kokios bet kokią paramą per uh, išgelbėkime vaikus, uh, e, Oxfam ar kitas organizacijas Kurdistanui. Bel, Irakui tiesiogiai nieko nesiūskite, nes ten tik tiesiog yra papildoma biurokratija. Reikia paramos prieš žiemą jiems, e, reikia apšildyti palapines, apšiltinti jas, reikia rūbų ir viso to reikia skubiai, todėl jiems reikia finansinės paramos. Ir turime, baronieniai, aš tam pasakyti aiškiai, kad nėra prasmės siūsti pagalbos Bagdadui, nes į pabėgėlių stovyklas jį nepaklius. Aš buvau pakviestas kalbėti dėlėje konferencijoje Bartalo draugai praėjusį šeštadienį. Mane pakvietė uh, Sirijos kalditų, kaldėjų, chaldėjų bendruomenė. Uh, nes e, krikščionių bendruomenė kuri buvo sudarė pusantro milijono žmonių, yra viena seniausių krikščionių bendruomenių, e, kuri, kuri, kurios istorija siekia kelis tūkstančius metų. Jie vis dar kalba Sirijos aramėjų kalba, tai yra Jėzaus kalba. Ir dabar manoma, kad 300 tūkstančių e, tų krikščionių belikė tik tai Irake per 10 metų. E, matome, kad ši mažuma tiesiog nyksta ir yra tiesiog negalimybė, kad išnyks viena seniausių krikščionių bendruomenių pasaulyje. Taip yra dėl nuolatinių išpolių diskriminacijos krikščionių atžvilgių įvairiose Irako vietose. Tas pats e, dėja vyksta ir su turkmenais. 2,5 milijono turkmenų patyrė bombų sprogdinimus, žudimus ir patiria diskriminaciją kasdien ir šiandien. Jų namai, jų žemė atimti per visus demografinius pokyčius, per arabizacijos programą, kuri vyksta dėlių tempu. Juzidi bendruomenė 550 tūkstančių juzidų, kurių istorija siekia prieš istoriją. Viena, tai yra viena seniausių Irako Mesopotamijos bendruomenių. Daugelio žmonių laikomi e, šytų ir sunitų laikomi iš, dalinai išpažinėjais, nes jų religija siekia zoroastrizmo laikus ir jie nuolat patiria išpolius. Šabakai, iš Nenavos lygumos. Keli tūkstančiai švakų e, gyvena artimai su krikščionimis, tačiau Bartola draugų konferencija e, kalbėjo apie jų sunkumus, kadangi jie bombomis buvo išvaryti iš e, savo namų, dabar jie skarbėsi į krikščionių teritorijas, perima jų pastatus ir žemę. Na, juodieji irakiečiai, palyginti su šiomis problemomis, tai yra vergų palikonis, kurių yra apie 2 milijonus, daugelis jų gyvena pietinėje rapo dalyje. E, iš vis palyginti praščiausiai neturi nei dokumentų, nei pilietinių teisių, jie yra visiškai skurdžiai gyvenantis žmonės neturi nei pasų, nei vedybų pažymų. Ir jeigu manote, kad jų situacija bloga, tai anksčiau buvo dar 150 tūkstančių žydų. Irake dabar nėra netgi dešimties asmenų žydų tautybės. Anksčiau per šį posėdį kalbėjote apie Romų mažumą Europoje. Tačiau 60 tūkstančių Romų Irake yra niekinami visų ir jiems sunku išgyventi. Taigi aš pabandžiau pateikti trumpai visą vaizdą apie etinės problemas, su kokiamis problemomis susiduria mažumų bendruomenės, kurie patiria etinį valymą varomi iš Irako Daugelis jų keliauja į Kurdistaną, kur kurdai, nepaisant savo kančių, visada tradiciškai juos mažumas šiltai priima, nes juos vertina kaip savo brolius ir seseris. Tačiau ir kurdams reikia pagalbos, kad jie galėtų priimti tokius pabėgėlius. Ypač kalbant apie Sirijos pabėgėlius, jiems reikia pagalbos dabar. Ačiū pirmininkė už galimybę pasisakyti. Dėkoju, ponė Stevensonai. Taip, mes dažnai matome vaizdus tele, per televizorių, kas vyksta Irake, bet iš tiesų e, jūs čia pristatėte situaciją ir man atrodo, kad mes įvairiose savo politikos e, sritise e, ir įvairiose komitetuose dirbdami turėtume kreipti didesnį dėmesį į Iraką ir jo problemas. Dabar suteiksiu žodį mūsų ekspertams. Norėčiau pasveikinti poną Kijoką, jis yra Irako ambasados atstovas. Taip pat norėčiau pristatyti UNPO generalinį sekretorių poną Bustašin. Jis e, pateiks mums aktualią situaciją susijusią su mažumų teisėmis. Dėkoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti e, delegacijai ryšiams su Iraku ir žmogaus teisų pakomitečiui, kad jūs nagrinėjate e, krikščionių ir kitų mažumų teises Irake. Aš norėčiau pakalbėti apie Irakų turkų situaciją, nes e, ta situacija tikrai yra baisi atsiprašau, turkmėnų e, tautinės mažumos situacija yra apie 4 milijonus turkmėnų gyvenančių Irake. Jie gyvena šiaurės Irake, Kurdistano autonominėme regione. Ir e, didžiai, didžioji e, dauguma tų žmonių gyvena Kirkuko provincijoje ir, ir laiko Kirkuką savo sostinę. Kurdistano Kurdistano e, regionas e, yra labai aktuolus dėl to, kad ten yra įvairių naftos ir kitų žaliavų išteklių. E, taip pat turkmėnų mažumos atstovai susiduria su smurtu ir jie yra diskriminuojami ir de jure, ir de facto. Tai yra, jų nepalaiko jokios institucijos, jie yra diskriminuojami visais vyriausybės lygmenį, lygmenimis. Ir mes dažnai susidurėme su etninio valymo pavyzdžiais. Irako konstitucija, kuri buvo priimta 2005 metais, e, nus, turi tam tikras nuostatas susijusias su mažumų teisėmis ir e, atitinkamas kultūrų išsaugojimo nuostatas. Tačiau nepaisant to, Irake nėra atitinkamos infrastruktūros, kuri, kuri užtikrintų tų nuostatų įgyvendinimą. E, Irako turkmenai susiduria su teisų pažeidimais, nepaisant e, E, tų nuostatų. Pavyzdžiui, net mokytojai yra kankinami ir, ir nukankinami iki mirties. E, vyksta teroro išpoliai e, e, tame regione. E, savižudžių vykdomi teroristiniai išpoliai, e, kurių metu žūsta daug žmonių. Per pastaruosius trejus metus e, buvo 85 žmonės pagrobti 40 žuvo sprogimų atvejais, tūkstančiai e, žmonių buvo sužeisti. Tai yra tik tai duomenis iš pastarųjų trečių me, e, trijų metų. 2013 metų lapkričio pradžioje Kirkukė įvyko keletas sprogimų. E, Taip pat yra atveju, kai yra asmenys nužudomi po to, kai jie buvo pagrobti. Yra vykdomi nuolatiniai e, sprogimo išpo, spro, sprogdinimų išpoliai, kur būna nužudomi dešimtis ir, ir, ir sužeidžiami šimtai žmonių. E, saugumas nėra vienintelis e, nėra vienintelė problema susijusi su turk, turkmėnų mažuma. Taip pat yra ir ekonominės problemos. Dažnai konfiskuojamos e, turkmėnų žemės, tai yra režimo tokia naikinimo politika vykdoma. Pavyzdžiui, Kirkuko regione buvo konfiskuoti keli milijonai kvadratinių metrų žemių ir 80 procentų tų žemių priklausė turkmėnų mažumai. Dabar yra apie 40 tūkstančių skundų iš Kirkuko, kuriuos pasiekė e, nekilnojamo turto komisija. Tik tai e, 7 procentai tų skundų buvo nagrinėjami. E, Taip pat yra atvejų, kai tų turkmėnų šeimos yra deportuojamos iš savo gyvenamų teritorijų. Kirkuko provincija, bendradarbiaudama su saugumo pajėgomis, e, taip pat žiauriai slopina turkmėnų mažumos protestus, e, o tie protestai buvo nukreipti prieš būtent žemių atėmimą. E, Irako vyriausybė nelegaliai konfiskuoja žemės tame regione. 2011 metais e, buvo surenkti klausimai Europos parlamente dėl turkmėnų mažumos Irake, tačiau nebuvo imtasi jokių priemonių, kad būtų užtikrintos turkmėnų mažumos teisės. Situacija tik paaštrėjo, e, situacija niekaip negerėja, nepaisant to, kad 2013 e, m. kovo mėnesį ir spalio mėnesį buvo priimtos Europos parlamento rezoliucijos. Todėl galima tik tai pabrėžti, kad dėje vis didėja smurto išpoliai prieš mažumas vykdomi Irako saugumo pajėgų. E, kalbant apie ES Irako partnerystės susitarimą pasirašytą 2011 m. gegužės mėnesį. E, reikia kalbėti taip pat apie tai, kad reikia daryti viską, kad būtų pasmerktos visos, e, visos smurto formos taikomos prieš mažumas. Agreement providing Iraq with amount of 4 million euros of EU funding to create an energy center. Kodėl e, tokiuose susitarimuose yra kalbama tik apie teisinį bendradarbiavimą, e, nors Irakas nesilaiko tarptautinių sutarčių e, ir įvairių susitarimų nuostatų. E, jungtinių, jungtinės tautos taip pat atkreipė dėmesį į smurtą Irake ir skatina bendradarbiavimą, kad Irako vyriausybė bendradarbiautų tyriant atitinkamus atvejus. Tačiau e, reikia dar daug nuveikti, kad būtų išspręsti konfliktai tarp e, e, tautinių mažumų Irake, kurie, kurie yra susiję su etninė ir religinė segregacija. demokratinė sistema, kuri užtikrintų tautinių mažumų e, teises, būtų vienintelis taikus šių problemų sprendimas. Reikia imtis e, tarptautinių priemonių, kad būtų e, užtikrinta tolerancija ir pagarba mažumų teisėms. Thank you very much, Mr. Budacin. Dėkojame ponui Busdačin. Dabar suteiksiu žodį Emanueliu Jukanui, Sirų rytų bažnyčios arki... arkivyskupui. Prašau. Labas rytas, ponios ir ponai. Ačiū, kad surengėte šios klausimus ir ačiū, kad pakvietėte mane kalbėti. Aš pasistengsiu kalbėti kaip kalbėtojas parlamente, o ne kaip kunigas bažnyčioje. Mes ten turime daugiau laiko, galime kalbėti kiek norime, o pasistengsiu šiandien prisiderinti prie jūsų ir kalbėti trumpai. Na, nenoriu dabar labai ilgo įvado apie Irakų krikščionių bažnyčią, nes nėra tam laiko. Bet galbūt daug iš jūsų net nežino, kad krikščionių bažnyčia ten egzistuoja. Mes egzistuojame ten jau 2000 metų ir pasakysiu per dvi minutės mūsų tą trumpą istoriją, kas mes esame, kokia yra mūsų bažnyčia ir koks mūsų statusas Irake. Irako krikščionys, kai kalbam apie juos, tai kalbam ne tik apie religinę bendruomenę ar apie žmonės, kurie konvertavosi į krikščionis dėl misionierių veiklos. Ne, mes kalbam apie sirų chaldėjų tautybių žmonės, kurie yra Mesopotamijos, Irako palikuonys ir buvo pirmosios apaštalų bažnyčios e, rytuose atstovai. Tai yra bendruomenė, kurios gimtoji kalba yra sirų aramėjų kalba, tą matote ekrane. Tai yra Jėzaus kalba, gimtoji kalba. Ir uh, mūsų kultūra ir tradicijos yra labai senos. Taigi mes nesame vien tik tai religinė bendruomenė, mes esame kartu ir etninė bendruomenė arba tokių dviejų bendruomenių mišrus darinys. Na, dabar pasakysiu porą žodžio apie Irako bažnyčią. Kaip ir kitos, kitose šalyse mes esame įvairių bažnyčių rinkinys, daugiausia tai yra apaštalinės bažnyčios, bet egzistuoja ir ortodoksų, sirų ortodoksų, aramėjų ortodoksų pogrupiai, yra chaldėjų ir aramėjų e, grupės. Sirų aramėjų bažnyčia yra populiariausia ir yra rytų bažnyčios bei senoji bažnyčia, seniausia bažnyčia Irake. Aš esu rytų bažnyčios atstovas ir taip pat egzistuoja ir protestantų evangelikų bažnyčia, kuri Irake pradėjo savo veiklą XIX amžiuje kaip, kur gyvename dabar Irako, mes Irako krikščionys. Nekalbu apie istoriją, nes labai daug demokratinių pasikeitimų Irake įvyko pastaruoju metu dėl islamo invazijos į Iraką, dėl Irako įvairiausių restruktūrizacijų, apie kurias šitą dabar detaliai nekalbėsiu. Tačiau dabar Irakas sudaro 18 regionų ar administracinių vienetų, o krikščionys gyvena tik tai septyniuose iš jų. Tai yra Irako Kurdistano trys, Ninevija, Kirkukas, Bagdadas ir Basra. Taigi iš viso septyniuose iš aštuoniolikos administracinių regionų Irake yra krikščionių bažnyčios. Septyniuose iš šių regionų, tiksliau tik trijuose iš šių septynių mes turime daug atstovų gyventojų ir žemės ir gyventojų skaičiaus prasme. Sakykime, Basroje mes turim daug e, krikščionių, bet nėra atskirų krikščionių bendruomenių teritorinė prasme. Sakykime, Basroje gyvena, na, ko ne pusė milijono. Kaž... E, Bagdade kažkada buvo 5 milijonai, bet iš jų labai daug išvyko. Ir reikia pasakyti, kad tik Ninevijoje, Ninevepine ir Duhoke dar yra teritorinių krikščionių gyvenamų tokių vietovių ir, ar bendruomenių, kurios turi tam tikrą konkrečią teritoriją. Štai tokia būtų dabartinė mūsų demografinė būklė Irake. Matote Irako teritorijų planą ir čia yra pažymėtos religinės, kultūrinės ir etninės mažumos Irake. Čia įsidai, krikščionys, šabakai, visi yra sužymėti Taigi, kaip matote, Nevijoje yra didelė koncentracija įvairių etninių mažumų ir yra tam tikras pasiskirstimas, kur gyvena hasidai, kur gyvena kiti. Taigi yra skirtingos vietovės, Telkef, Šehan, juose gyvena skirtingų etninių religinių mažumų atstovai krikščionybės ir krikščionių bendruomenės mažėjimas Irake ne tik susijęs su 2003 metų perversmu, bet, bet be jokios abejonės krikščionių išvykimas po 2003 labai sustiprėjo. Bet jau nuo antrojo pasaulinio karo pabaigos, o ypač nuo 57 metų, krikščionių augimas lygi tol buvęs vienodas, kaip ir visų kitų gyventojų augimas tapo, jis e, mažėjo, kol 2002 metais tapo neigiamas. Ką tai reiškia? tai yra faktas. Krikščionybė ir krikščionių skaičius mažėja. Tai yra faktas ir visiems jis yra gerai žinomas. Bet aš nemanau, kad dabar laikas e, rinkti faktus apie tai ir pranešti, raportuoti apie juos. Dabar jau reikia veikti. Prieš 50 metų Irake gyveno ir žydų bendruomenė, kaip minėjo kolega, bet po vieno iš pogromų, po vieno iš pogromų 41 metais, Ferhut pogromas gerai žinomas, baigėsi tuo, kad jų liko tik keli asmenys. Vienas iš jų buvo mano draugas mokykloje. Paprastai šie žmonės slepiasi, jie m, mm, turi arabiškus pasus ir neprisipažįsta, kas esą. Taigi, tas žmogus, apie kurį aš kalbu, jis buvo žydas, bet jis, jo vardas buvo halal, nes jis nedrįso kitaip pasivadinti. Taigi, yra Jono Krikštito bendruomenės atstovų yra vos keli tūkstančiai likę Irake. Aš turiu daug draugų ir Vokietijoje, ir kitur Europoje, ir jie manęs klausia, ką tu manai apie Irako ateitį. Ką aš jiems atsakau? Irakas yra palaiminta šalis, turinti ge, puikius ekonominius išteklius, turi puikius žmogiškusius išteklius ir greičiausiai, kad kada nors taps puikia valstybė, bet kai mes tai pasieksime, Irake gali nebūti likę nei vieno krikščionio. Nes šiaip mes esame visiškai palikti likimo valiai, mes negalime nieko imtis, kas dėl Irako ateities. Tačiau Europos valstybės gali atsižvelgti į mūsų rūpeščius. Galbūt mūsų rūpeščiai galėtų uh, tapti ir jūsų politikos dalimi. Aš suprantu, kad tai yra iššūkis, bet, bet pamėginti galbūt būtų galima į, įtikinti ir atitinkamus jūsų partnerius, politinius partnerius, kad ir krikščionių bendruomenė turi turėti ateitį Irake. Ir Na, grįžtu prie to demografinio žemėlapio ir krikščionių skaičiaus mažėjimo Irake. Ne tik skaičius mažėja, tai skaičiaus, skaičių prasme viskas yra aišku, jūs matot, kiek jų buvo ir kiek jų yra dabar, bet yra ir dalykų, kurie slypi už šių skaičių krikščionių buvimas Irake šeštame, septintame dešimtmetyje, na, buvo, sakykime, kokių 3 procentų, siekia koks 3 procentus, tačiau krikščionių mm, dalyvavimas ekonominės, socialinėme, mm, švietimo gyvenime buvo daug didesnis negu 3 procentai. Taigi svarbu yra dabar ne tik tai, kad apskritai jų skaičius mažėja, bet jų veikla, jų dalyvavimas visuomeninėme gyvenime irgi yra slopinamas ir mažinamas. Prieš 50 metų krikščionis ar krikščionių šeim, krikščionių šeimos atstovas ar krikščionių krikščioniškas gyvenimo būdas buvo laikamas, laikomas normaliu gyvenimo būdu Irake, geru, gyvenimo, gero gyvenimo būdo pavyzdžių, o dabar krikščioniškas gyvenimo būdas, šeimos modelis yra laikomas blogu. Ir jis esą grės, yra grėsmė Irako identitetui. Tai yra Irako e, islaminimo pasiekmė. Na, kai kalbam apie Iraką kaip valstybę, kuri turi savo valstybę, kuri turi savo vėliavą, savo valiutą ir panašiai, tai turim kalbėti, kad yra du Irakai. Irakai Irakas, kuris kontroliuojamas e, centrinės valdžios ir Kurdistanas regionas šiaurės Irake. Irako dalis, kurią kontroliuoja centrinė Irako vyriausybė. Uh, turi savo požiūrį į mažumas ir tas požiūris yra neigiamas. Tai požiūris ne tik taikomas ne tik krikščionim, bet ir kitoms mažumoms. Nes Irakas yra islamo valstybė ir konstitucija, kuri yra, kurios yra laikomasi, yra diskriminacinio pobūdžio ir tas, ta diskriminacija yra religinių pagrindų. Aha, supratau, man liko tik viena minutė. Gerai. Tai tada nedetalizuosiu toliau, bet grįšiu dar kartą prie, prie to, kad dabar nelaikas remtis faktais, reika, laikas veikti. Taigi, Europos valstybės gali vaidin, suvaidinti teigiamą vaidmenį, spręsdamos mūsų problemas. Pavyzdžiui, gali įsteigti kokią nors kom, kokią komisiją ar darbo grupę, kuris stebėtų mažumų teisių ir religijos laisvių raidą artimuosiuose rytuose. Ir ši komisija galėtų parengti nuomonės, į kurias atsižvelgtų Europos valstybės formuodamos savo politiką. Aš suprantu, kad ekonominiai interesai yra politikos uh, E, vedlys. Nuo to mes negalime atsiriboti, bet reikia bent jau pagalvoti ir neveikti aklai ir nepastebėti tų mažumų ir religinių bendruomenių problemų. Kitas dalykas, galbūt galima būtų paremti pilietinės visuomenės stiprinimą ir kūrimą šioje šalyje. Jeigu Irako valstybė remtųsi pilietinė visuomenė ir pilietinė bendruomenė, ir jeigu tai būtų pilietybė paremta, e, pilietybė paremta visuomenė, tai mums nereikėtų nei kvotų parlamente, nei nieko. Bet aš kaip minėjau, Irakas yra religinė valstybė. Ir jame yra ir dar konflikto tarp valdančiosios religijos ir kitų islamos e, krypčių. Žodžių problemų yra daug, bet nenoriu pernelyg išnaudoti jūsų laiko. Ačiū. Interest. Ačiū, labai įdomu buvo jūs klausytis, tačiau laiko mes neturime labai daug. Iš viso turime laiko iki pusės pirmos, galbūt dar penkias minutės, kol čia turėsime vertėjus kitaip, ne, negalėsime komunikuoti. Ir galėsime toliau kalbėtis apie anglų kalbą. Dabar ponas Kamelis Zusu, kuris yra žmogaus teisų e, sirų krikščionėms Irake organizacijos e, pirmininkas. Prašom. سادتي سيدتي بداية أنا جئت Taigi, Pradėdamas noriu pasakyti, kad aš tik vakar atvykau iš Irako, kur dalyvavau konferencijoje. Šioje konferencijoje kalbėjom apie demografinius pokyčius Irako krikščioniškose, krikščioniškose regionuose. Konferencijoje dalyvavo 800, virš 800 asmenų. Ir tikrai labai svarbu, kad ir ponas Stevenson dalyvavo šioje konferencijoje. Buvo atstovų iš Kurdų regioninės vyriausybės, iš Irako vyriausybės, iš parlamento pra, frakcijų, tiek Kurdų, tiek Irako parlamento E, frakcijų parlamente atstovai bei labai daug nevyriausybinio organizacijų atstovų bei jungtinių tautų pareigūnų. Šios konferencijos pabaigoje buvo priimtos rekomendacijos, tačiau prieš komentuodamas rekomendacijas noriu pasakyti tiek. Irako mažumos ir ypač Irako krikščionys yra patekę į didžiulį pavojų. Jie yra nuolatos puldinėjami ir jeigu situacija liks tokia, kokia ji yra dabar, jau iškart galime pasakyti, kad Irake netrukus neliks mažumų, o jau ypač krikščioniškų mažumų. Sahel ir Nainuvų regionuose, kur gyvena daugiau krikščionių. Šiuo metu vyksta labai ryškus demografinės kaitos procesai ir yra ir išorės, ir vidaus veikėjų, kurie konkrečiai mm, veikia ir remia tuos demografinius pokyčius. Išleidžiama daug pinigų, uh, kurie, susiję, kurie pa, turi padėti įgyvendinti tam tikrus politinius tikslus. Visomis priemonėmis tengiamasi užtikrinti neva tai kažkokį teisėtumą, kaip yra tvirtiname, tačiau iš, tačiau iš tikrųjų taip nėra. Mėginamas supirkti nekilnojamas turtas ir žemė iš krikščionių nepriklausomai nuo to, kokią kainą už tai teks mokėti. Tai reiškia, o be to, atsiprašau, Irako vyriausybė iš vis nieko nedaro tam, kad paremtų krikščionis, kad jie galėtų ir toliau gyventi savo gyvenamose vietose. Kitaip sakant, specialiai yra mm, nesirūpinama infrastruktūra ir nieko nedaroma, kad būtų sumažintas nedarbas tarp krikščionių, kuris šiuo metu yra labai išaugęs. Be to, labai suprastėjusi saugumo situacija, ji yra labai nestabili. Taip pat apleistas yra ir žemės ūkis, ūkininkai niekaip neremiami, ir krikščionių vaikai neturi jokių perspektyvų. Jie neturi jokių galimybių įsidarbinti valstybės tarnyboje ar viešajame sektoriuje. Visa tai visa tai krikščionis verčia emigruoti, nes jiems tiesiog nelieka jokių kitų galimybių. Jie emigruoja, nes kitaip negali, juos verčia aplinkybės. Yra dokumentų, kurie įrodo tokius dalykus. Pavyzdžiui, galima matyti, kad žemė anksčiau priklausiusi krikščionims yra iš jų atimama, nesumokantiems jokios kompensacijos. Ir tai yra daroma ne išklausant savininkų nuomonės, net jų ir neatsiklausant. Toks, tokia savivalė buvo būdinga likščioliniam režimui iki 2003 metų, tačiau ir naujasis režimas niekiek negeresnis, o gal net ir blogesnis. Jis elgėsi dar baisiau negu Hus Sadamas Huseinas. Padėtis dabar yra blogesnė negu laikotarpyje tarp 86-2003 metų. Kai kuriuose regionuose mes tapome mažumą, nors istoriškai tai yra krikščioniški regionai. Pavyzdžiui, e, Bartolos apylinkėse, Bartulos apylinkėse iki 1980 metų beveik 100 procentų gyventojų buvo krikščionys, o dabar mūsų liko mažiau negu 40 procentų. Taigi akivaizdu, kad kai viskas keičiasi, visur kyla mm, mečečių bokštai ir tie mečė, tos mečetės statomos ne musulmonų gyvenamuose regionuose, bet mūsų gyvenamuose miestuose srityse. Ir žinoma, mes nenorime konfliktų mes manome, kad šabak, sakykime, etninė mažuma, religinė mažuma buvo ir ankstesnio, ir dabartinio režimo aukos. Irako vyriausybė tyčia taiko tokią politiką tuose regionuose, kur gyvena šabak ir krikščionių mažumos. Ten nieko nėra daroma nie, nevykdoma jokia vystimo ar atstatymo politika. Ir pinigai, kuriuos skiria centrinė vyriausybė, yra naudojami tam, kad supirktų žemę iš mūsų mažumų atstovų ir išstumtumus. Konferencijoje, apie kurią kalbėjau, buvo parengta rekomendacija Ir tose, tose rekomendacijose mm, raginama sustabdyti demografinius pokyčius minėtose regionuose. 23 mūsų konstitucijos, Irako konstitucijos straipsnis turi būti realizuojamas. Jame yra draudžiama keisti demografinę situaciją dirbtinai Ir noriu, pabaigai noriu pas, pasveikinti ir pasidžiaugti, kad ponas Stevensenas dalyvavo šioje konferencijoje. Jis tikrai labai mm, sustiprino mus kaip krikščionišką bendruomenę, mes jautėmės ne vieniši jautėme palaikymą ir tikimės, kad Europos parlamentas ir toliau aktyviai domėsis mūsų problemomis, krikščionių problemomis Irake ir bus matomas šiame kontekste. Ačiū. Jūsų. Dėkuoju, ponė Zosu. Parašau. Ačiū, ponė Zozo. Aš turiu daug prašymų pasisakyti, tačiau e, visiems laiko neužteks. Žinau, kad ponas Kazakas pateikė klausimą raštu išorės veiksmų tarnybai, tačiau turbūt per šį trumpą laiką bus sunku išklausyti atsakymo. Jeigu tai nepavyks padaryti, tai, tai lauksime atsakymo raštu. Taip pat dar bus e, klausimų valanda rytoj mūsų darbo atvarkėje. Pas mus iš išorės veiksmų tarnybos atvyko ponas Cibor. Pone, atsiprašau, pone Cibor. Ir Karolina Hansen iš e, Sofija Limitinen iš komisijos turiu tris pavardės. Kas norėtų trumpai atsakyti į pateiktus klausimus? Noriu priminti, kad pradžioje ponas Stevensonas kalbėjote, kalbėjo apie problemą, kad parama Sirijos pabėgėliams, kurie yra kurdų regione, jų nepasiekia, jeigu jį tiekiama per Bagdadą. Gal galėtumėte <clears throat> sureaguoti šią problemą? Ačiū ponė Pirinkė, dėkoju gerbiamiems prelegentams. Pirmiausia, norėčiau atsakyti greitai ponui Stevensonui prašymas teikti paramą Kurdistano regionui. Turiu pasakyti, kad humanitarinė ES pagalba stebima e, labai artimai. Mes šią klausimą sekame, esame gavę daug prašymų. Humanitarinė pagalba, kaip žinote, yra teikiama komisijos tarnybų, ne tiesiogiai išorės veiksmų tarnybos. Jau patikta 6,9 milijono eurų paramos daugiausia kurdų regionui. Ir, kiek mes žinome, pinigai e, teikiami jungtinėms tautoms ir kitoms organizacijoms veikiančioms ten. E, yra priimtas sprendimas skirti dar papildomų lėšų e, skubiems poreikiams tenkinti dėl artėjančios žiemos. Taigi mes atidžiai stebime situaciją ir kaip mes, kiek mes žinome, pinigai patenka tiesiai e, jungtinėms tautoms, pabėgėlių organizacijai UNICEF ir kitoms. Grįžtant prie pono Kazako klausimo, tai norėčiau pabrėžti tris dalykus labai trumpai, nes neturime laiko. Mes daug kartų Europos parlamente kalbėjome apie mažumų problemas ir labai atidžiai Per politinį dialogą su Iraku mes šią problemą sekame. Žinoma, mažumų problemos, mažumų e, teisės yra žmogaus teisų portfelio dalis. Tai yra vienas svarbiausių ES politikos dalių. Turite, noriu patikinti Jūs, kad e, mažumų klausimas yra įtrauktas į mūsų apskritai politikos dialogą ir e, partnerystė ir bendravimo sutarties dalis. Tai yra <clears throat> ir pirmasis žmogaus teisų pakomitečio posėdis prieš keletą savaičių įvyko Bagdade. Turiu patikinti Jūs, kad daug, mažumos klausimas buvo darbo tarkės viršuje. Aptarėme mažumų problemas su Irako valdžia, kaip ir visada turėdami progą tai darome. Ir baigiant pasisakymą dėl paramos, mes taip pat teikdami paramą pažeidžiamoms bendruomenėms e, stebime ir mažumų klausimus turkmenų taip pat. Ir mes paramą teikime per e, žmogaus, tarptautinę žmogaus teisų komisiją. Ir mes ją remiame, šiandien priklausoma komisija, ir remiame projektus, kurie vykdomi tuose regionuose, kuriuos jūs minėjote, teikiant bazinės paslaugas ir, aišku, kal, turint galvoje įstatymų viršinybę, žmogaus teisės ir toliau. Daugiau kaip pusė projektų yra skirti pažeidžiamoms bendruomenėms. Noriu patikinti visą dėl to. Ir šiemet surinkėme ypatingą paramą e, nevyriausybėms organizacijoms, pilietiniai visuomenėjim, e, būtent e, mažumų klausimų tema. Ačiū. Toliau ponas Kukanas ir ponas Tenokas yra mano sąraša. Prašau kalbėti angliškai. E, jums kalbant jau vertimo nebeturėsime. Atsiprašau, ponas Kazakas, ne Kukanas. Thank you, Madam Chair. I thank you all the distinguished speakers from Iraq and from uh, UMPO also for these uh, very, very interesting uh, presentations which shows in fact uh, the tragic situation of all the vulnerable groups, minori minorities in, in Iraq, especially uh, ethnic. And Ypač kalbant apie etinės religinės mažumas, tai Europos parlamentas visada stengiasi įtraukti iš šių situacijų aptarimą e, ir rezoliucija, kuri patvirtinta šiemet dėl Irako mažumų padėties, ypač dėl turkmenų mažumos Irake. Norėjau dar kartą pabrėžti, kad Irako turkmenų situacija yra turbūt blogiausia tame regione. Kasdieninis smurtas, bombų sprogdinimai, grobimai, kankinimai. Ne viena vietų nebuvo tiek sprogdinama, nebuvo tiek civilių aukų kasdien, kiek jų gyvenamoje vietovėje. Manau, kad ES, ypač išorės veiksmų tarnyba, komisija, turi e, veikti kur kas aktyviau ir pasiūlyti konkretų veiksmų planą, sprendžiant šią problemą kartu su Irako vyriausybe. Su visomis suinteresuotomis pusėmis, nes tai iš tikrųjų yra humanitarinė nelaimė, mano akimis žiūrint. Faktas tai, kad niekas nepasikeitė per tuos metus, rodo, kad Irake nėra jokių ketinimų ką nors pakeisti. Todėl aš ir toliau reikalausiu, kad komisija pasiūlytų kažką konkretaus ir giliau įsitrauktų į šį dialogą su Irako valdžia, kad būtų sprendžiamas mažumų problemos Irake. Pone pirmininkė, aš ir toliau seksiu e, šią situaciją, e, kad pamatytume bent mažiausią kažkokią pažangą šioje situacijoje. Ačiū. Well, uh, don't hold your breath, Mr. Kazak, because